Good morning, colleagues. Um, sorry for the slightly late start. Uh, and thank you. Labas jūs, kolegos. Sprašau, kad pradėsime truputėlį vėliau. Dėkuoju visiems, kurie susirinko laiku. Pradėsime nuo 13 klausimo. Ir tik norėčiau priminti, kad 30 Europolo klausimas svarstysime. Ir po to komisijos nario Varmopolis bus struktūrinis dialogas. Taigi priesim tik to klausimo. Taip, čia yra psichoaktyvių medžiagų klausimas. Panašės yra fontana. Taryba numatė trijų mėnesių terminą, to koordinatoriai nutarė dirbti vien tik anglų kalbą. Tai šio klausimo. Aš paprašyti pono Fontanos, kad trumpai pristatytų nuomonę, o pakeitimus galima teikti iki sausio 25 dienos. Prašau, ponia Fontana. Pristatykite ir atsiprašau, kad vėluojame pradėti. Ačiū. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Trumpai norėčiau pristatyti problematiką susijusiu aptariamų klausimų. MDMB Šita medžiaga 2016-aisiais buvo vieno iš pranešimų objektas, ją parengė Europolas ir Europos narkotikų ir priklausomybių stebėsenos centras. E, tai buvo padaryta Europos komisijos prašymų, dalyvavo 13 valstybių narų, taryba taip pat e, norėjo, kad būtų rizikos įvairios ištirtos susijusios su tos naujos medžiagos e, vartojimu. Taip pat studijoje buvo siekiama e, užsitikrinti, kad dalyvaus e, reikiamos organizacijos. Buvo taip pat norima, kad dokumente be kita ko būtų kalbam apie kontrolės priemonės taikoma šiais medžiagais. E, mokslinis komitetas išanalizavo riziką susijusią su šią medžiagą MDMB. 16 metų Liepą mokslinis komitetas tarybai ir komisijai pateikė vertinimo pranešimą, kur buvo kalbama apie rizikas. Svarbiausia išvada buvo ta, kad ši medžiaga yra e, vienas iš kan, viena iš kanapių vedinių. E, tai yra sintetinis narkotikas, e, Ši medžiaga narkotikų rinkoje yra pasirodžiusi nuo 2014 metų. 23 valstybėse ši problema yra aktuali. Tai yra ta medžiaga, kuri yra labai stipriai veikianti. Šios medžiagos sudėtinės dalys yra įvairios kokybės, jų toksiškumas yra nevienodas. Buvo 24 mirties atvejai užregistruoti, 25 stipraus apsinuodimo atvejais susijęs su šios medžiagos vartojimu. Būtent dėl to šią, šią medžiagą prašoma įtraukti į valstybių narių kontroliuojamų me, cheminių medžiagų sąrašą. Mes patys taip pat ėmėme šio klausimo analizės, mes e, daug informacijos internete paskaitėm apie šią medžiagą, internete esanti informacija iš tikrųjų šokiruoja. Dėl to kokios pasiekmes gali sukelti šios, medžiagų, šios medžiagos vartojimas. Galima mirti, pavyzdžiui, galima e, stipriai susižaloti vartojant šią medžiagą. Jos vartotojai, pavyzdžiui, gali mirti ne nuo perdozavimo, bet e, gali likti tos medžiagos vartojimo pasiekmes visam gyvenimui. Dėkoju. Dėkoju. Ar kas dar nori pasakyti? Bet salo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakeičiu Michael Bonį. Michael Boni ir kolegos, skaitat ir mane, visi dėkoja ponui Fontanai už pasirinkimą, už nuomonės rengimą dėl tarybos sprendimo, dėl naujų psichoaktyvių medžiagų. Ir taryba ketina šią medžiagą MB įtraukti į kontrolės priemonės. Ponas Fontana ragina palaikyti šias priemonės ir ponas Bonis su to sutinka. MCDD A, mokslinis komitetas taip pat tai palaiko. 20 valstybės narės pastebėjo šį medžiagos vartojimą ir iš viso buvo keliasdešimt mirčių atvejų bei apsinuodimo atvejų keliose valstybėse narise. Matome, kad šios medžiagos būna legaliai pardavinėjimuose gaminiuose Ir kadangi medžiaga yra labai pavojinga, tuomet vartotojai negali tiksliai žinoti, kiek medžiagos yra tos ekonomijos, kuris vartoja, todėl neįmanoma tikrai numatyti vartojimo padarinių. Ir kadangi agentūra vertina, kaip pavojinga šią medžiagą, ir kadangi yra visos sąlygos pri... panaudoti kitos priemonės, mes raginame palaikyti tarybos sprendimą. Dėkui. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am uh, dorit să... Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėjau pabrėžti šio pranešimo svarbą. Svarbus ir tarybos keliamas tikslas susijęs su valstybių narių prievolėmis tinkamai kontroliuoti šią medžiagą. Kiekviena valstybė narė nuspręstų pati kontroliuoti šią medžiagą, ar ne? Ta stipriai nuodinga medžiaga, kuri dabar yra rinkoje, tai aišku, rizika taptų vis didesnė. Nes tą medžiagą jų galima pervežti iš vienos šalies į kitą, lengvai iškeliaus per sieną iš vienos valstybės į kitą. Aš manau, kad Čia kalbame taip pat ir apie labai aštrę jaunimo problemą. Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje, tiksliau, šias medžiagas vartoja nemažai jaunų žmonių. Tad manau, kad tas pranešimas yra absoliučiai reikalingas, specialūs teisės aktai taip pat yra reikalingi, kad visos valstybės narės taikytų kontrolės ir baudžiamasias priemonės kadangi šių medžiagų platinimas nėra legalus. Tos priemonės turėtų būti taikomos tam, kad būtų galima apsaugoti ES piliečius, pirmiausia jaunimą, nes tai yra rizikos kategorija. Linkiu didžiausios sėkmės pranešėjai. Um, Labai ačiū, dėkuoju poniai Grafinį, dėkuoju poniai Fontanai. Ryto 6 val. terminas pateikti pakeitimus. Ir sausio 31 dieną komitetas svarstys nuomonę. Labai dėkuoju visiems trims, o dabar perkime prie 14 punkto. Tai yra parlamento teisės tarnybos pristatymas dėl teisingumo teismo sprendimų bylose, dėse bendrose bylose kur kalbama apie ES ir nacionalinės teisės suderinamumą dėl duomenų išlaikymo, srauto ir vietos duomenų išlaikymo. Iškart steiksiu žodį teisės tarnybai, kad pristatytų šios nuomonės. Panas Mūr. Prašau. Labai ačiū pristatysiu Džios kolegijos sprendimus, kurie buvo primti rugsėjo 21 dieną praeisiais metais. Ten kalbama apie elektrokomunikacijų paslaugų tiekėjų atliekamą domenų išlaikymą ir apie tai, kiek nacionalinės tarnybos gali prieiti prie šių išsaugotų domenų. Du atskiri atvejai čia aptariami yra pirmia, ir jie buvo perduoti iš nacionalinių teismų. Visų pirma, iš Švedijos teismų buvo perduotas Toledo atvejis, o antras atvejis iš Neskalystės. Watson ir kitų byla. Na, abi bylos yra gana skirtingos, nes e, siesi su tų šalių teisinė sistema, Švedija, Jungtinė karalystė. Bet klausimai buvo panašus, todėl teismas nutarė tas bylas apjungti ir priimti bendrą sprendimą. Abiem atvejais buvo kalbama apie teisinių sistemų galimybės išlaikyti duomenis teisėtumą. Ir kitas įsijęsi su Europos teisė, ypač e-privatumo direktyva, kurią priėmė parlamentas ir taryba. Ir buvo stebima, ar tai neskirta su pagrindinėsiu hartija. Būtent tai sprendė teismas. Europos parlamentas nepateikė jokios nuomonės ar pastebėjimų, tad nebuvo šalis byloje. Tada sprendimas jis su tuo, ką nutarė teismas, atsverdamas į kitų šalių pastebėjimus. Trys esminiai klausimai buvo, kurie susėmė teismas. Pirmiausia, Europos teisės taikymos rytis. Konkrečiau kalbant, e privatumo direktyvos taikymos rytis. Antras klausimas. Ar bendras duomenų, bendro pobūdžio duomenų išsaugomas yra leidžiamas pagal Europos Sąjungos teisę. Trečias dalykas, kokios yra sąlygos, pagal kurias nacionalinės tarnybos gali prieiti prie tų duomenų. Viską trumpai aptarsiu. Pirmiausia, taikymos rytis, dėl Europos teisės taikymos rytis. Teismas atsižvelgia į e-privatumo e, e direktyvos taikymos rytį ir svarstė tai hartijos šviesoje ir nutarė, kad e, taikymas rytis apima ne tik paslaugų teikėjų atliekamą duomenų išsaugojimą, tačiau taip pat apima ir galimybę nacionalinėms tarnyboms prieiti prie šių duomenų. Taigi teismas nu, numato labai plačią taikymo sritį e-privatumo direktyvai. Kas prieš tai nebuvo laikomas transportamų dalykų, buvo ginčiamasi, kad Europos teisė apima tik vieną aspektą, tai yra apima tik tais įsipareigojimą, kuris tenka paslaugų teikėjams kad tik tai siejasi su vidaus rinka ir buvo teigiama, kad e, tai niekaip neliečia nacionalinių tarnybų, ypač policijos, nes e, ji nepatenka į ES teisės apimti. Tačiau teismas atmetė tokią interpretaciją ir pareiškė, kad e, taikymos rytį patenka visi aspektai, skaitant ir nacionalinių tarnybų prieigą. Taip pat bės svarbu, kad tokia atveju čia taikytina ir, ir hartija ir parlamentui tai yra svarbus. Parlamentas taip pat priėmė šitą sektą. Toliau antras klausimas. Švedijos teismo keltas klausimas. Ir Švedijos teismas norėjo sužinoti, ar galima priimti nusas teisės aktus, kurie numatytų bendro pobūdžio duomenų saugojimą. Ir kalbant apie tą bendro pobūdžio duomenų saugojimą, Švedijos teismas sako, kad čia kalba apie viso srauto duomenų išsaugojimą, apie visus vartotojus. Taigi reiškia, kad e, viską reikia saugoti visą laiką. Ir Teledu, paslaugų tiekė Švedija, prieš, prieštaravo tokį priemonį. Nes, na, tai reiškia, kad Teledu turėtų saugoti visą informaciją, kurią Teledu apdorojo. Ir Teledu sakė, kad tai prieštaravo Europos teisėjai iš principo. Teismas svarstė šį klausimą ir nutarė. Nutarė, kad bendras ir netrankinis duomenų e, e, saugojimas netitinka 15 straipsnio iš direktyvos atsižvelgiant į hartiją. Teismas labai aiškiai pasisakė, kad tai viršyje būtinumo ribas, dėl to to neįmanoma pagrysti demokratų visuomenėje. Tad te, teismas pasakė, kad negalima jokių būdų tokio bendro pobūdžio duomenis laikyti, nepaisant jokių saugiklių. Tai tiesiog yra neleistina jokių atveju. Manau, labai svarbu tai pabrėžti, taip pat kitokį galvą kontekstą. Na, vėlgi tuomet kilo klausimas, kaip interpretuoti sprendimus kitus susijusius su skaitmenės teisėmis ir kitos šalis buvo kitaip interpretavusios šios klausimus. Buvo keletas susiformavę skirtingų nuomonių, Tačiau ir buvo manoma, kad galima išlaikyti visus duomenis saugoti, bendro pobūdžio galima saugojimas, jeigu ir numanoma pakankamai saugiklių. Ir tuomet geras advokatas būtų galėjęs teismui tokią nuomonę pareikšti. Jeigu tikrai manoma, kad saugikliai yra pakankamai stipri. Tačiau geras advokatas e, pabrėžė, kad buvo ir kitų šalių, kurios panašiai mane. bet Redus to nesutiko, taip pat kuris kitos šalis nesutiko, tos šalis, kurios parėmė pana Watsoną, jungtinė klystė, įvairios teisų gynimo grupės. Taigi ši mažuma kalbėjo, kad toks bendro pobėdžio duomenų saugomas, tokios plačias priemonės nėra tiesiog neprimtina, bet kokia atveju nepaisant to, kokie bus matyti saugikliai. Ir teismas atmetė generalinio advokato pasiūlymą, atmetė tą plačiausiai paplitusį požiūrį, daugumos požiūrį ir dabar aiškiai pasakė, kad e, kalbant apie skvės teisės, kad kitose sprendimuose, kurie buvo su to susiję, vis tik nėra sakoma, kad tai yra priimtina pagal ES teisę. Taigi čia labai svarbus dalykas. Reikia taip pat atkreipdėmės tai, kad teismas šioje byloje aiškiai pasakė, jog negalima, to, kad tokios priemonės e, neprimtinas, tačiau tikslinės saugom priemonės gali būti pagristos ir tinkamos. Ir teismas paaiškino, kad čia reikia rimtis objektyviais kriterijais ir įrodymais. At, pavyzdžiui, teismas teigia, kad galima, pavyzdžiui, geografijos kriterijais apriboti, arba laikotarpį tam tikrai apriboti, arba tam tikras visuomenės grupė apriboti. Tačiau čia įvedamas naujas teisės praktikoje dalykas - tikslinis duomenų išlaikymas, target retention. Toliau, trečias dalykas - dėl nacionalinių tarnybų prieigos. Čia teismas pradeda nuo prielaidos, kad iš viso priimti ir na, priimtas dalykas yra tik tais tikslinis duomenų saugojimas. Ir tuomet galima kalbėti apie tos atvejus, kuomet tas tarnybos turės prieigą prie tokių duomenų. Teismas jau ir anksčiau priėmęs sąrašą tam tikrų sąlygų, kurių turi laikytis nacionalinės tarnybos. Konkrečiau kalbant, nacionalinės tarnybos turi pateikti pagrįstą prašymą prašymą turi pateikti teisėjai arba nepriklausomai vertinančiai tarnybai. Ir teismas teigia, kad šios sąlygos ir vis dar galioja ir yra privalomos. Taigi privaloma laikyti kiekvienos iš tų numatytų sąlygų. Nes buvo nuomonių išsakyta, kad, e, nereikia, kad ne visos priemonės yra būtinos, kad reikia turėti galvoje labiau plat, platesnį kontekstą, subalansuoti tas priemonės. Tačiau teismas dabar pasakė, ne, kad kiekviena iš tų sąrašės priemonių yra būtinos. Taigi tai taip pat buvo labai svarbus paaiškinimas. ypač kalbant apie reikalavimą gauti teisėjo leidimą prieš gaunant prieigą. Teismas ir toliau žengė dar netgi žingsnių ir numatė papildomų sąlygų, kurios nebuvo minės anksčiau priimant sprendimus dėl e, skaitminių teisių. Ir teismas pasakė, kad e, prieiga gali būti suteikiama visam teisme, tik tais, tais atvejais, jeigu asmo yra įtariamas, jis yra įstraukęs į rimtus nusikaltimus. Taigi tarnybos turi prašyti gauti įtariamųjų duomenis. Ir tai yra nauja sąlyga. Tai siejasi Strasbūro e, žmogaus teisų teismo, teismo praktika, turint galvoje naujausius didžiosios kolegijos sprendimus, ypač Zaharov bylą. Norėčiau atkreipdėmėsi, kad teismas mini, jog kai tuomet, kai duomenys yra saugomi, visas tarnybos turi pateikti informaciją tam asmenį apie tai, kai ši informacija nebe, nebegali pakengti tyrimui. Tai siejasi su trims byla. Taigi matome, kaip teismas plėtoja savo teismo praktiką Galima tikėtis, kad šios sąlygos bus nustatytos, tačiau dabar teismas labai aiškiai pasakė, kokios sąlygos yra, kokios reikšmės sąlygos, kad jų būtina laikytis. Tad baigdamas, norėčiau pasakyti, kad sprendimas tikrai labai svarbus. Ir pa, jis paaiškina e, privatumo direktyvos apimti, ta apimtis yra plati, taip pat paaiškina, kad e, privatumo direktyva ir hartija neleidžia e, bendrai saugoti duomenis, netikslingai saugoti duomenis ir taip pat teismas paaiškino, kokios yra sąlygos duomenų, prieiga prie išsaugotų duomenų. Ir taip pat numatė ir papildomų sąlygų. Ir dar jei galima paskutinė pastaba, prieš baigiant šį klausimą, turėtų būti labai įdomu atkreipdėmėsi tai, kad teismas vėl kalba apie Strasbūro ir žmogaus teisų teismo teismo praktiką. Na, tai nėra naujo, teis, teismai kalba apie tai. Ir buvo kalbama tai ir anksčiausiuose sprendimuose. Tačiau Vėlgi, teismas dabar kaip dėmesį pačius naujausius Strasbūro teismo sprendimus, ypač Zakharov bylos sprendimą dėl stebėjimo priemonių Rusijoje. Taip pat dėl kitos bylos, kur kalbama apie stebėjimo priemonės Vengrijoje. Tai mes jau tą matėme e, prieš dvies metus, kai svarstame kitą sprendimą. Kai buvo svarstama Digital Rights Island sprendimas, tad matėme, kad tai jau buvo daroma. Ačiū. Ačiū, ponė Mūr. Labai naudingi paaiškinimai apie duomenų saugojimą. Bet tai betodiška duomenų naudojimą tai yra labai naudinga. Sprendimas iš tiesų labai aiškus, akivaizdus. Ir norėčiau paklausti, ar komiteto nariai norėtų pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta. Mato sprendimas aiškus ir nedviprasmiškas. Pone Koratsa Bild prašė žodžio, po to Birgit Cipelė. Ačiū, pirmininkė. Aš tikrai esu labai dėkinga už tą teisininkų paaiškinimą. Akivaizdu, kad po to, kai teismas atmetė duomenų saugojimą, atsirado teisinis vakumas arba bent jau tam tikro teisinio neiškumo bei susiskaldimo daug, kai kiekviena valstybė narė gali atšaukti nacionalinius teisės aktus, kurie priimti remiantis duomenų saugojimo direktyva arba ver, įvertinti, ką padarė Švedija, tuos nacionalinius įstatymus ir padaryti išvadą, kad jie atitinka teismo sprendimą, jeigu teisingai supratau tai, ką jūs sakėte. Taigi, man atrodo, kad dabar mums kyla reali problema, nes teismas pasakė, kad negali būti numatyta bendra prievolė telekomo kompanijoms betodariškai saugoti visus duomenis. Bet kai kurios valstybės narės faktiškai daro tai, ką nori. Ir šis atvejs dėl Tele2 ir Junktinės karalystės byla tik tai rodo, kad dabar būtent bilinėjantis teisme išsprendžiamos problemos ir suteikiamas teisinis aiškumas, tas nėra padaroma įstatymais. Ir man atrodo, kad yra problematiška tiek nacionaliniu lygmeniu, kalbant apie keitimas informaciją tokiais svarbiais klausimais. Ir aš suprantu, kad reikia laikytis teismo sprendimo, užtikrinti saugiklius, būtinybės, proporcingumo principus įtvirtinti, tačiau man atrodo labai Svarbu, kad komisija skubiai pateiktų naują pasiūlymą, ką būtų galima padaryti, kovojant su rimtais nusikaltimais, kaip teigia teismas, kai kyla grėsmė viešam saugumui, kad būtų suderinti europiniai duomenų saugojimo nuostatai ES ir kad nebūtų tokio didžiulio susiskaldimo, koks yra dabar. Ačiū, Birgit Cipel. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti už paaiškinimus. Visiškai sutinku su kolegė Koraca Bild. Ir visuomet man būdavo neaišku, kodėl, kai primamas sprendimas dėl duomenų saugojimo, staiga įstatymas jau nebegalioja, o visi nacionaliniai teisės aktai, kurie buvo sukurti tik dėl to, kad buvo primtas Europinis įstatymas, toliau veikia. Ir niekas net netikrina, kodėl ir kaip tai vyksta. Taigi Aš manau, kad yra bendro intereso klausimas, nes egzistuoja spraga ne tik duomenų saugojimo srityje, bet taip pat galbūt ir kitose srityse, kur, pavyzdžiui, yra netitikties su ES direktyvomis. Bet jeigu panaikiname direktyvas, nacionaliniai įstatymai toliau veikia, taigi yra daug neiškumo dėl to, koks yra teisinis pagrindas ir ką būtų galima padaryti. Taigi esu labai dėkinga už pateiktus paaiškinimus. Taip pat labai vertinu šią informaciją, nes ta dalis, kur kalbama apie teisės saugos institucijų galimybę naudotis duomenėmis, tai dabar mes ne tik, kad kūrėme, kūrėme vis daugiau duomenų bazių skirtingiams tikslams, Bet šalia to mes kūrėme tas duomenų bazės ir sakome, kad teisės sauga turi gauti galimybę naudotis visomis tomis bazėmis. Kalbame apie tų duomenų bazių saveikumą ir, man atrodo, šis sprendimas ir akcentuoja tai, kas jau ir taip yra aptarinėjama darbo grupėje dėl saveikumo. Uh, kad mums reikalingos aiškios taisyklės dėl to, kas gali gauti prieigą prie įvairių duomenų bazių ir kodėl įvairios institucijos gali tokią prieigą gauti. Taigi tiesiog privalu parengti aiškesnės taisyklės šioje srityje. Ačiū, Birgit. Kornelija Ernst. Cornelia, then Sophie. Wunderbar. Ähm, ja, vielen Dank. Ich bin auch äh, sehr. Dėkoju. Aš taip pat <clears throat> džiaugiuosi tuo išaiškinimu. Dabar jau tikrai viskas aišku. Jeigu direkta, direktyva nebegalioja, vadinasi, ji nebegalioja ir ko gero turime pripažinti, kad geriau tegu būna tų nutarčių viena per daug negu per mažai. Prisimenu su išgašiu tą diskusiją apie duomenų saugojimą. Viskas, kas buvo pasakyta, jau buvo minėta ir anksčiau. Suprantame, kad kai kuriais atvejais duomenų saugojimas yra būtinas. Tačiau E, nebūtina atmesti šią nuomonę. Kartais tos duomenų saugojimas yra reikalingas, bet nereikėtų, kad jis būtų nuolatinis ir amžinas. Ačiū, kad atvykote į posėdį ir aišku ir nacionalinė administracija, jos struktūros, kuri irgi gali įtakoti šiuos e, duomenų saugojimo procesus. E, ir tai yra visiškai logiška. Be abejo, kartais nacionalinė administracija būna šiek tiek pasimetus šioje srityje. Visa tai yra puiku, tačiau visa tai turi tam tikrą poveikį. Pirmas klausimas. Ar tai turės įtakos Europos PNR duomenims? Ar galėtumėt paaiškinti detaliau? Koks tai galėtų būti poveikis? Ir manau, būtų puiku, kad nacionalinės administracijos struktūros, europinės administracijos kompetentingos struktūros galėtų gauti daugiau žinių apie tai, kad būtų galima padaryti reikiamas išvadas. Tad štai turime dokumentą, kurio šiaip tiesiog atmest negalima, ką apie tai mano sutarčių saugotoje Europos komisija. Susidaro įspūdis, kad iš šios atsakomybės nebenori. Dėkoju. Suteiksim galimybę dar kolegoms klausti. Ir turime pasakyti, kad siūlymą pateikus ir Europos komisija. Komisaras Avramopoulos šiandien pas mus dalyvaus posėdėje. Šiandien bus galima jam užduoti klausimų. Ir bus galima jam daugiau užduoti klausimą apie tą judėjimą, apie kurį kalbame štai čia šiandien. Kad tai būtų irgi galbūt vienas iš tų klausimų, kurie turėtų būti skirti komisarui. Sofija, prašau klausti. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū Teisės departamentui, ponui Moore, už puikų pasisakymą apie tai, kaip viskas veikia. Na, kalėdų tos pauzės metu turėjau gražaus laiko perskaityti parengtus dokumentus. Poniai Kurasa Bild, norėčiau pasakyti, taip, nacionalinės taisyklės egzistuoja, kai kurios valstybės narės jau mato to pasiekmes. Ne visos, bet kai kurios jau. Taigi tai pasakyti ne tik apie šį reglamentą. Reikia pasakyti, kad nacionaliniai teisės aktai, kurie nebuvo atšaukti po to, kai buvo e, paskelbta direktyva, jie pažeidžia teisės aktai ES teisės nuostatas. Turime e, peržiūrėti visus e, tuos atvejus, kai direktyvai prieštaraujama ir prieš tokias valstybės, kurios nesusitvarko, reikėtų padėti pažeidimo procedūras. Ne komisija turi spręsti, ar valstybės narės gali pažeidinėti ES teisės nuostatas, ar ne, turi veikti, jeigu tokių pažeidimų esama. Aš e, prisimenu, kad kai direktyva buvo svarsma parlamente, aš nebuvau viena iš tų, kuri rėmė aktyviai tą direktyvą. Kaip be būtų gaila, tuomet buvo sakyta daugybė argumentų teismo nutartyse, kuriuos ir mes vėliau pakartojame. Taigi duomenų asmens panaudojimas tam, kad būtų kovojama su terorizmu, organizuotų nusikalstamumu yra geras dalykas. E, tai galima daryti, jeigu tie duomenys naudojami reikiamais atvejais ir proporcingai. O teismai, kai kurie, kai kurie žmonės juos e, e, kritikuoja, tačiau teismai juk taiso mūsų darbo broką, priimdami savo nutartis. Norėčiau labiau pasidomėti poveikiu, kuris gali būti jaučiamas kitiems teisės aktams ir tarptautiniams susitarimams. Nes man atrodo, šio teisės akto prieimimas įtakos tuos dokumentus. Galbūt teisės departamentas galėtų e, ne tik paminėti atskirus teisės aktus, bet ir pam, pa, paminėti trumpai, kaip tie teisės aktai ir tarptautiniai sustarimai bus paveikti. Man atrodo, kad vienas, viena įdomiausių teismo išvadų buvo ta, kad e, pagrindinių teisių hartija turi būti įgyvendinta tinkamai ir patiko pats mąstymo būdas, kaip teismas priejo prie tos išvados. Ir įdomu taip pat, kaip ir ši išvada paveiks kitas tas mano minėtas situacijas. Ačiū. Pirmininkas. Elaid Miller turės galimybę pasisakyti. E, leisim galimybę atsakyti, o paskui apibendrinimas. Well, point... Ačiū pirmininkė. Mes labai atidžiai išklausėme visų argumentų ir prašymų komisijai imtis veiksmų. Kol kas aš negaliu tiksliai įvardinti krypties, nes tai labai svarbus sprendimas, kaip žinia. Ir mes vis dar labai atidžiai jį analizuojame. Taip pat kalbame su valstybėmis narėmis. Ir kaip jūs pažymėjote, komisaras atvyks šiandien po pietų į komitetą, taigi įsivaizduoju, kad e, kalbant apie politinę kryptį, kurią pasirinksime, galbūt geriausiai tą klausimą galėtų atsakyti komisaras. O aišku, mes labai rimtai atsižvelgiame į pastabas. Galiu patikinti, kad komisija padarys viską, ką privalo padaryti, Bet, kaip sakiau, kol kas aš tikrai negaliu pateikti konkretesnės informacijos, nes mes vis dar vertiname padarinius šio, galimus padarinius šio sprendimo įvairiose srityse. Taigi būtų gal tiek. Ačiū, pirmininkė. Esate teisi, mano manimu. Komisija privalo pasirinkti politinę kryptį. Sofintveld yra teisi, kalbėdama apie tai, kad komisija privalo imtis ir pažeidimo procedūrų, atsižvelgiant į atitinkamus nacionalinius įstatymus ir ši diskusija buvo labai naudinga, bandant išsiaiškinti, kokia yra mūsų pozicija. Ir prieš pateikiant klausimą komisarui dėl galimos tolesnės politinės krypties. Dabar dar norėčiau pono Muo paprašyti padaryti išvadas. Sofi, dar nori kažką pasakyti. Jūs sakėte, kad kažkas turi paklausti, tai šis komitetas tą turėtų padaryti taip aš turiu menė, kad taip, kolektyviai mes visi užduosime šį klausimą. Aš žinoma, kad tą padarysiu. Bet tu 30 sekundžių ne, netiduosiu, negražinsiu tau, paprastai juk laiko nešvaistai. Taigi, ponia Muo, gal galėtumėte pakomentuoti ir Kornelijos Ens klausimą dėl keliaivių duomenų įrašų kitų, kit, visų kitų sprendimų, kuriuos tai gali paveikti ir kitos jūsų išvados. Ačiū. Kaip sakėte, sprendimas pats yra labai iškus. Mes puikiai žinome, apie ką eina kalba. Kalbant apie Digital Rights Island nuosprendį, čia kalbame apie duomenų saugojimą konkrečiai. Taigi šiuo konkrečiu duomenų saugojimo aspektu elektroninio privatumo direktyva, elektroninės telekomunikacijos paslaugos, mes aiškiai žinome, kokia yra situacija. Žinoma, dabar kyla platesnis klausimas, kaip tai taikoma už to siauro duomenų saugojimo aspekto, kaip tai dera su kitais klausimais. Ir atsakymas taip, tai yra aktualu, kalbant ir apie kitas sritis, tačiau kadangi teismas labai atidžiai panalizavo detalės taisyklės, kurios yra taikomos duomenų saugojimui ir numatytos elektros, e, e, e, elektroninio privatumo direktyvoje bei hartijoje, tai kol kas mes negalime daryti skubotų išvadų, nes tai buvo, kai buvo primta tas sprendimas dėl Digital, Island, Digital Rights Islands bylos. Ir aišku, čia dar vienas yra pavyzdys, kaip reikia deramai išanalizuoti klausimus susijusius su Hartija ir kas turi būti padaroma. Teismas tą labai aiškiai įvardyja ir naudojamas iš tiesų labai uh, naudingas modelis vertinant tuos klausimus, jeigu mes tą modelį galėsime pritaikyti ir kitur. Galbūt išvados nebūtinai bus tokios pačios, tačiau teismas e, primiktinai teigia, kad dabar nacionaliniai teismai privalo pritaikyti tą sprendimą ir įvertinti atitinkamai nacionalinius įstatymus kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau garės tikrai labai aiškios. Ir aš manau, kad mes turime, gal, galime tas taisyklės taikyti ir kitose srityse, keliaivių duomenų rašai čia būtų vienas iš tokių akivaizdžių pavyzdžių, kai tai galioja ir ES teisės aktams, ir tartutiniams susitarimams. Dabar, aišku, reikalingas kitas sprendimas, kad mes galėtumėme pamatyti, kaip tai taikoma kitose srityse, dėja. Gan greitai toks sprendimas gali ir pasirodyti dėl Kanados keliaivių duomenų rašų bylos. Mes laukime sprendimo toje byloje, nežinome, kada jis pasirodys, bet gan greitai. Uh, nes tos bylos svarstymas įvyko savaitę prieš šios bylos svarstymą. Ir pranešėjas tas pats, ir teisėjas tas pats, taigi teismas atsižvelgė abi šias bylas ir buvo logiška pirmiausia priimti sprendimą dėl šios bylos, kadangi buvo gautas užklausimas iš Švedijos ir Junktinės karalystės teismų. Na ir panašu, kad greitai gausime tolesnės gairės ir aišku, tai bus irgi aktualu ir mes uh, išanalizuosime kiekvieną tą atvejį, kiekvieną bylą atskirai. Ačiū. Trečią valandą, aišku, mes grįšime dar prie to klausimo šiandieną, kai teis komisijos narys. Dėkoju kolegos už pasisakymus. Taigi perėsime dabar prie 15 klausimo, mūsų prieglopščio klausimas. Visi lygiom yra pranešėję, kalba eina apie saugių kilmės šalių sąrašo nustatymą, taikant bendrasias procedūras dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir atėmimo. Norėčiau pasakyti, kad vyksta teisėkuros procesas dėl komisijos pasiūlymo parengti reglamentą dėl ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarimo. Vasario 26 dieną Europos parlamentas paprašė Europos prieglapšio paramos tarnybos skirti ekspertų ekspertus Turkijai ir ESO pateikė svarbią informaciją apie Turkiją, įskaitant ir informaciją apie tarptautinės apsaugos statuso nustatymą ir saugios kilmės šalies argumentus. Taip pat kalba eina apie šešias vakarų Balkanų šalis. Na ir dabar ponas Liutin pateiks Libė komitetui ekspertų išvadas iš Europos prieglopščio paramos tarnybos apie Turkiją ir visas vakarų Balkanų šalis, kurios yra susijusios su statistinė šių šalių apžvalga. Taigi po šio pristatymo pradėsime diskusijas. Ir taip pat dalyvauja ir mūsų pranešėja ponė Gijom. Taigi ponas Liutin dabar pristatys situaciją, prašau. Much, uh... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pagaliutin ir aš vadovauju ESO informacijos ir statistikos e, skyriui. Jose Karjera vardu, direktorius vardu, kuris dėja negali šiandien atvykti posėdį. Norėčiau padėkoti Libe komitetui už kvietimą ir už tiktą progą pristatyti šias septynes ataskaitas. Kaip minėjote, jo šitų metų lapkritį buvo e, paskelbtos ataskaitas apie Vakarų Balkanų šalis ir Turkiją pristatymę kalb... šiek tiek aptarsiu kontekstą, kalbės apie, metalo... apie metodologiją, apie informacijos šaltinius, taip pat apie rengimo procesą. Ir po to pabrėšiu, kai kurią informaciją, kuri gauta buvo iš, iš renkant informaciją iš kurių šaltinių. Tai pirmiausia kontekstas. Apie tai jau šiek tiek kalbėjome. Rugsėjo 9 dieną Komisija patikė pasiūlymą dėl saugių kilmės šalių reglamento ir pagal tą pasiūlymą visos vakarų Balkanų šalis ir Turkija būtų tame sąraše. Tuomet vasario 26 dieną gavome iš Europos parlamento prašymą pateikti eksperto vertinimą dėl Turkijos ir balandžio 1 taryba paprašė panašiai pasakyti dėl Turkijos ir visų vakarų Balkanų šalių. Mes atsakydami mes įsipareigojame parengti kilmės šalies e, informacijos e, pranešimus ir taip pat pateikti informaciją apie priglašių prašytojus iš šių šalių. Aš pabrėžti, kad statistinė informacija dar nėra, iš, e, nėra paskelbta, nes duomenys kol kas yra laikini, jie rengiami sistemoje Todėl duomenų platinimas yra kol kas ribotas, tačiau jie patikimi ir parlamentui ir tarybai. Perži... E, peržiūroje aptarėme deformaciją apie paraiškų pateikimą, jų atsiemimą ir taip pat sprendimų priimam per pirmoje stancijoje. Nuo 15 metų spalio iki 16 metų rugsėjo duomenys rinkti. Ir daugiausiai kalbėsiu dabar apie kilmės šalies informacijos ataskaitą. Taigi septynės šios ataskaitos buvo parengtos, remiantis ESO COI metodologiją, ten surinkta yra faktinė informacija, kuri gauta iš labai įvairių šaltinių ir visi yra šaltiniai įtraukti. Pabrėžtina, kad e, šiuose ataskaitose ESO nei atlieka vertinimų, nei teikia politinės konsultacijos. Tiesiog tai yra informacija, kuri turėtų tapti pagrindu teisės kuriejams sprendžiant dėl politikos. Taip pat yra aptarimi atskiri atvejai ir jie analizuojami. Mes apsipinėm ataskandom tos pačius atskaitos taškus, rėmėmės iš valstybių narių gautą informaciją, patikimą klausimyną dėl nacionalinėse valstybėse numatytus saugių šalių sąrašų ir taip pat pastebėjome mūsų COI tinklo informaciją. Taip pat pasirėmėme informacijos poreikiais, kurie yra numatyti prieglašio prašymo direktyvoje. Toliau. Čia matote koreliaciją tarp atskirų tekstų, kuris siejasi su direktyvomis ir su tos duomenimis, kuriuos naudojame. Taigi trumpai paaiškinsiu mūsų atskaitos taškus čia. Taigi, pavyzdžiui, prašymų direktyvoje sakoma, kad šalis yra laikoma saugia kilmės šalimi, jeigu toje šalyje, remiantis teisinę situaciją, taikoma teisės viršinybė, taip pat veikia demokratinė sistema ir yra atsižvelgiant į bendrą politinę situaciją, galima įrodyti, kad iš principo nevyksta jokio persikėjimo, kaip ir priešta 9 direktyvos straipsnėje, taip pat nėra kankinimo ar nežmoniško elgesio ar bausmių ir taip pat nėra grėsmės, na, nemotivuoto e, smurto grėsmės ir taip pat nevyksta nei e, tarptautinis ginkluotas konfliktas. Taip pat kalbama, kad reikia įvertinti, kiek, aps, kiek gerai apsaugama teikiama, apsauga teikiama nuo persikėjimo. Tad savo ataskaitose kalbame apie esamą valstybės situaciją, apie sociopolitinę situaciją, kalbam apie teisės viršinybę, apie saugumo situaciją bei žmogaus teisų situaciją. Čia tiek kalbant bendrai apie teisinę situaciją, tiek apie atskirų grupių situaciją. Čia tik mažumas ir taip toliau. Tarkim, moteris, vaikus, LGBTI taip, ir e, nukentėjusius žmonės nuo prekybos žmonėmis ir taip toliau. 16 metų rugsėjai buvo baigta rengti ataskaitas, tad atkreiptina dėmesys tai, kad bet kokios naujienos po tos datos nebuvo įtrauktos. Komisijos komunikatas paskelbė savo komunikatą dėl plėtros, kurį paskelbė lakučio mėnesį ir tas taip pat buvo įtrauktas, tai vienintelis šimtas. Mes 20 kams papildomai traukėme į šią nuomonę. Mes vėlgi rėmėmės tinklinę prieigą, tai yra mūsų įprasta prieiga rengiant nuomonės. Mes jas nuomonės rengiamas yra bendrai, tarp EZO ir atskirų padalinių bei valstybių narių. Ir e, visas nuomonės yra taip pat e, redaguojamos ir peržiūrimos. Na čia neišsamei neaptarysiu visko, tačiau noriu parodyti, kaip buvo darbas pasidalintas. Toliau. Žinoma, per šį pristatymą neįmanoma pristatyti visų septynių ataskaitų turinio, bet to įsumai padaryti. Aš tik trumpai noriu pateikti šiek tiek informacijos apie bendrus klausimus, kurie buvo pastebėti ir kurie buvo aptarti visus ataskaitose dėl visų tų kilmės šalių arba daugumoje bent. Čia beje nėra baigtinis sąrašas. Ir e, atskirų valstybių neimas yra tik pavyz, pavyzdžio tikslais, o didesnė, platesnė informacija rasite ataskatose. Jie, kaip jau minėjau, ESO netlieka vertinimo ar politinių e, išvadų, todėl nereikėtų taip vertinti šių nuomonių, nereikėtų vertinti, kad tai yra išvados. Taigi, čia matote kai kurių bendrų klausimų sąrašą, kurie gali būti itin aktualūs, kalbant apie saugios šalies statuso suteikimą ir Kiek išsimiau dabar taip tarsiu? Pirmiausia, teisė, kuros ir institucinė sąranga Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje. Na, čia yra pastebėta įvairiaus lygio pažangos, ypač kiek tai siejasi su vizų liberalizavimo politika ir galimybė prisijungti prie Europos Sąjungos. Bendra nuomonė, kad kol kas ankstyvose etapuose visą tai yra. Toliau politinė situacija. Patikta nuomonė, kad e, rinkimai iš principų būna sąžiningi ir laisvi. Politinis stabilumas Varkanų, Vakarų Balkanuose. E, čia šitai pastebėta, kad yra konfrontacija tarp opozicijos ir vyriausybės ir e, kad pastaiko ilgal, ilgalaikių boikoto atveju. Pavyzdžiui, Makedonijoje vasario mėnesį kilo skandalas dėl telefonų pasiklausimų. Po to sekė politinė krizė ir buvo apsuptas parlamentas protestuotojų. Galiausiai tai vedė prie ankstyvesnių rinkimų gruodžio mėnesį. Taip pat Kosove nuo spalio mėnesio 15 metų vyko opozicijos boikotai. Jotkalnyje nuo 15 metų rugsėjo vyko protestai prieš vyriausybę. Ten buvo taip pat suburta nauja rinkiminė sistema ir rinkti rinkimai. Ir tuomet buvo, e, buvo įspėjimo apie galimą perversmą, taip pat buvo apribotos bendravimo galimybės. Turkija šioktais metais Liepos 15 buvo rengiamas perversmas ir tai buvo pristatyta kaip ataka prieš demokratinės institucijas. Buvo išsakyta daug nuogastavimų, taip pat ir dėl Turkijos vyriausybės atsako neprastos padėties metu. Visą tai labai paveikė policiją, kariuomenę, viešos, viešosios tarnybos darbuotojus, taip pat universitetus, mokytojus, verslo visuomenę, žurnalistus ir taip toliau ir taip toliau. E, tai kartais buvo net vertinta kaip valymais ir tūkstančiai žmonių buvo suimti arba atleisti. Parlamentas panaikino imunitetą vieną iš partijų, kurdų partijai, ir taip pat po to buvo suimti nariai kai kurie. Toliau. Korupcija ir piknidžiavimas valdžia. Yra, daug, yra pranešimų apie tai iš įvairių šalių. Ir buvo minėta, kad kai kurios valstybės padarė pažangos, priemė naujų teisės aktų arba sukūrė naujas institucijas, kurios skirtos būtent su to kovoti yra. Tačiau tų teisės aktų įgyvendinimas bei tyrimų, tyrimų įgyvendinimas vertinamas kaip nepakankamas. Taip pat vertinama, kad teisė tvarkos e, pajėgos, kurios šalise viršė savo įgaliojimus, ypač malšindamos prieš vyriausybinius e, protestus ypač pastebėtina apie Turkiją, buvo daug pareiškimų apie perdėlį jėgos panaudojimą bei žmogaus teisės pažeidimus po, po e, rengto perversmo ir taip pat antiteroristinėme kontekste. Toliau nepriklausoma priežiūra ir atskaitingumas. Yra informacijos, kad šios sistemos stiprinamos yra ar įkūriamos, tačiau taip pat informacijos, kad ne visuomet efektyviai veikia šios, šios institucijos. Taip pat teismų nepriklausomumas. Daugumoje šalių apie tai kalbama kaip apie probleminį dalyką. Pavyzdžiui, Makedonijoje politinio, tai yra telefoninio pasiklausimo skandalas buvo paties kaip pavyzdys, kaip neteisingo teisės elgesio. Taip pat Turkijoje po perversmo, bandyto perversmo buvo atleista daug teisėjų. Tačiau taip pat buvo pateikta informacija apie Albaniją, Serbiją, Kosovą ir Montenegrę, Jotkalnyje vykdomas perversmas, tačiau, tai yra e, reformas, tačiau pažanga labai lėta. Taip pat kalbama, kad trūksta skaidrumo skiriant teisėjus ir taip pat, kad jiems daroma politinė įtaka. Toliau, saugumo situacija. Vakarų Balkanuose situacija vertinama kaip stabilia, nepaisant to, kad dvišalis e, bendravimas tarp kai kurių šių šalių yra problemiškas. Taip pat yra tarp etninio, tarp etninių įtampų ir smurto atveju. Pavyzdžiui, 15 metų gegužė vyko saugumo incidentas Makedonijoje. Buvo teigiama, kad Kosovo išlaisvinimo armija buvo įsivėlusi iš incidento. Taip pat Kosovo serbų bendruomenė buvo incidentu. Taip pat pateikta buvo informacija apie grįžtančius teroristų kovotojus, ypač Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kalbant apie Turkiją, tai informacija rodo, kad situacija prastėja ir tai siejasi su trimis veiksniais. Pietričių Turkija visų pirma žlugus paliauboms šiektas metais, matome, kad atsinaujina karinės operacijos ir taip pat nuolat dėl problemos. Taip pat e, Turkija atliekami tarsi išpoliai, kuriuos atlieka kurdų darbininkų partija bei Daesh. Ir šeštais metais Liepos mėnesį vyko perversmas, po kur, per, per kurį metu buvo nužudyti keli šimtai žmonių ir, ir paskui įvesta nepašta padėtis. Toliau žiniasklaidos laisvė. Aš... Žodžio laisvė. E, E, daug kur minima skaidrumo trūkumas. E, spaudimą jaučia žurnalistai, e, reporteriai, kurie praneša apie fizinio smurto atvejus, sulaikimus, apie pranešama apie tai, kad konfiskuojamos informacijos priemonės daromos kraptos. Patiria sunkumų žmogaus teisų aktyvistai Tokių pavyzdžių yra Turkijoje nuo 15 metų antros pusės. Taip pat e, tų atvejų skaičius labai išaugo po bandymo įvykdyti valstybės persversmą. Buvo areštuota daug žurnalistų ir žmogaus teisų aktyvistų. Kosove taip pat buvo pranešta apie grėsmę padidėjusią žurnalistams. Jie persekiojami, jie irgi patiria sunkumų laisvai dirbti savo darbą. Makedonijoje taip pat e, žurnalistai patyrė išpolių ir e, fizinių išpolių ir šiaip įžeidimų. Taip pat žurnalistų, e, žurnalistams sunkumų iškylo Bosnijoje ir Hercegovinoje, jie patyrė išpolių. Etnės ir religinės mažumos. Egiptiečiai, Romai buvo diskriminuojami kai kuriuose E, Balkanų valstybėse. Jiems sunku rasti būstą, veikti rinkoje, jiems sunku e, rasti darbą. Neregistruoti Romų pabėgėliai e, taip pat susituria su sunkumais, pavyzdžiui, Kosovo Romai Jotkalnyjoje patė didžiulį sunkumų. Turkijoje taip pat minimi Romų diskriminacijos atvejai, taip pat, taip pat šitai E, būtina taip pat daryti reformas, kad pagerėtų kurdų padėtis. Po 15 metų paliaubų e, nutraukimo problemų padidėjo. E, seksualinių mažumų klausimas taip pat yra svarbus visose valstybėse narėse, kalbama apie neapykontos kursimą, kurio užsima ekstremistinės grupės arba kai kurie politikai E, teisėkuros, teisėsaugos struktūros į tokius e, nusikaltimus, kuriuos patiria LGBT e, nariai, ne visada yra tyrimi. Diskriminacijos priemonės, diskriminacija didėja, pavyzdžiui, Lietkalnyjoje, Albanijoje paminėta tokių atvejų, kai LGBT bendruomenės narių teisės buvo pažeistos. Kitas dalykas - moterų ir vaikų padėtis. E, smurtas namie e, yra tas atvejis, kur buvo, kuris buvo paminėtas visose šalise. E, tačiau kai kur tos problemos yra aštresnis. Kai kurios valstybės tengiasi renkti informavimo kampanijas, tengiasi informuoti žmonės apie jų teisės ir jiems padėti. E, priverstinės vedybos Turkijoje ypač paplitęs reiškinys, tačiau Romų tarpe Vakarų Balkanuose ši problema taip pat egzistuoja. Vaikų darbas taip pat plačiai paplitęs Turkijoje, nepaisant ir įdėktų pozityvių priemonių. Kai kuriuose Vakarų Balkanų šalyse yra kalbama apie tai, kad Romų vaikai taip pat verčiami dirbti. E, toliau tęsiasi e, ne, nepaisant dėktų prevencinių priemonių, priekybą e, moterimis ir vaikais. Tuo norėčiau baigti savo pasisakymą, kviečiu perskaityti visą pranešimą, kur rasite daugiau informacijos apie vairias šalis. Mano e, pasisakymas turėtų būti laikomas tokia bendra apžvalga tos informacijos, kurią turime. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus, nes jūs galbūt norėsite paklausti apie metodą, apie su, čia surinktą informaciją ir panašiai. Taip pat esu pasirengęs ir dėl turinio atsakyti į jūsų užduosimus klausimus, tačiau nenorėčiau e, atlikti kokio nors vertinimo ar išsakyti kokio nors vertinimo, nes vertinti yra teisėkaros proceso e, dalyvių kompetencija. Pirmininkas dėkoju. Iš tikrųjų, COI e pranešimas yra tikrai labai įdomus. Pranešėjai ir irgi šiuo klausimu mūsų pranešėjai labai domisi. Aš apsitikiu žodį poniai Silvijai Gijom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad surengėte šį informacinį susitikimą. Noriu padėkoti ponui Lutin ir pasidžiaugti EASO atliktų darbų. E, šis pranešimas parengtas tikrai surinkus daug informacijos, koncentruotos informacijos, įdomu skaityti, nors iš skaidrų gal ne visas tas įdėtas darbas yra taip aiškiai matyti. Jūs iš tikrųjų dirbate kasdienį darbą padėdami valstybėms tarėms vykdyti prieglopščio teikimo politiką. E, mes kalbame apie saugių kilmės šalių sąrašo sudarimą. E, dar tebėra tam tikro blokavimo, e, apie kurį galbūt kalbėsime šiek tiek vėliau. Norėčiau pasakyti, kad mes turime čia dalinius įgaliojimus, primenu tai kolegoms. Taryba taip pat. Taigi turime sudaryti tam tikrą, apsispręsti dėl to sąrašo sąrangos. O paskui savo darbą turės atlikti agentūra. Mes norėjome uh, kad situacijos vertinimas būtų atliktas labai atidžiai prieš tokį sąrašą sudarant. Tai nereiškia, kad nieko iki šiol nebuvo nuveikta, bet kriterijų nebuvo pakankamai, reikėjo jų daugiau apie e, kiekvieną iš tų pasiūlytų šalių. Jūs mums pateikėte čia tam tikrų nuorodų, be abejo, tai neatspindi tų parengtų pranešimų koncentruotumo, kurios parengė agentūra. Norėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų kolegos, kurie tais klausimais domisi, atidžiai perskaitys tai, tai yra nešališkos priemonės, labai detalios priemonės. E, jų dėka bus galima padaryti viską, kad tų kilmės, saugių kilmės šalių sąrašo sudarimas e, bus tas dalykas, kuris pagerins prieglopščio sistemos veikimą Europos Sąjungoje. Nenorėčiau leistis į detalės, bet manau, kad tai, ką jūs minėjote, jūsų pasisakymas rodo, kad yra labai rimtų problemų kai kuriuose, narės, kai kuriuose valstybėse, pirmiausia Turkijoje, kur situacija labai skiriasi nuo kitų šešių um, valstybių, nuo minėtų vakarų Balkanų valstybių, nes sunkumus uh, skirtingus patiria tos visos šalis. Aš manau, kad visa tai, ta pateikta informacija padės sėkmingai užbaigti darbą trilogę. Ir Libė komitete pateiktas pranešimas, tikiuosi, sulauks pritarimo, uh, kai jis bus tvirtinamas. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju, Silvi, kad buvo E, tam tikras kontekstas pristatytas jums jums pranešimams. Pone Dati pasirodė šiek tiek vėliau. Ponas Deprė yra kitas e, pranešėjas. Prašau, Žerarai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš Su dideliu susidėmėjimu išklausiau ESO e, atstovo, padalinio vadovo. Aš nespėjau perskaityti detaliai tų parengtų pranešimų, tad negaliu e, pateikti detalių komentarų šio klausimo, bet jūsų klausydamas pasižymėjau keletą jūsų paminėtų dalykų, kai dėl žodžio laisvės. Septyniose šalyse e, visose tos problemos egzistuoja. Mažumų teisų apsauga, diskriminacijos patiriama atveju visose šalise, kai dėl seksualinių mažumų jų padėtis kelia susirūpinimą visose tose paminėtose šalise, kai dėl moterų ir vaikų padėties moteris smurtą patiria visose šiose šalise. Dar net nepasižymėjau tų anksčiau jūsų minėtų dalykų. Tad mano pirmoji reakcija būtų tokia. Labai stebina tokie dalykai. Keista, kad Europos komisija pateikė siūlymą tas šalis laikyti saugiomis. Man būtų patikėta analizė išgirsti prieš išsiunčiant siūlymą nes aš manau, kad tuomet mūsų laikysena būtų buvusi nuoseklesnė. Tai pirma. Antra, mes susitarim dėl to, kad dirbame laikydamiesi dalinių įsipareigojimų ir kad dėl paties sąrašo nediskutuojame. Tad mano klausimas būtų toks, kokį scenarijų mes čia e, turime įgyvendinti Turėčiau turbūt kreiptis į Europos komisiją, ne į jūs šiuo atveju, kad būtų daugiau nuoseklumo. Mums buvo pasiūlytos septynios valstybės. Jokios iš jų, jūsų išklausius, mano supratimu, neturėtų būti saugių valstybių, saugių kilmės šalių sąraše. Ir ypač ta pastaroji valstybė, kurią paskutiniu momentu pasiūlė įtraukti Europos komisiją. Tad bandau suprasti, ko siekia Europos komisija ir taryba turbūt kartu, sako kalbėtojas. Noriu tikrai pagirti e, pranešėją, kuris dirbo labai energingai, gindamas Europos parlamento mūsų komiteto siūlymą. Ir tikrai noriu pagirti pranešėją ir pasveikinti išrinktąją vice, Europos parlamento vicepirmininkę. Na, mano klausimas būtų toks. Pagal kokį scenarijų čia visi turime veikti? Galbūt Europos komisija galėtų mums paaiškinti. Mūsų įgaliojimai yra daliniai. Siūlomas sąrašas, kuris nėra labai, sakyčiau, logiškas. Ar laikysimės procedūros, kuri bus pateikta netrukus? Taigi, koks tas scenarijus? Norėčiau, kad viskas būtų aiškus ir negaliu pakesti tokiu atveju, kai iš Europos parlamento tiesiog šaipomasi. Ačiū. Žerarai, žinau, kodėl sveikini ponę Gijom. Jai tenka iš tiesų ypatingas darbas šiuo atveju ir tikrai šios ataskaitos yra labai kokybiškos, jis, įsijungus televizorių matome, kas vyksta visose tose šalyse ir viskas yra akivaizdu, kas ten darosi. Taigi dėkoju Žerarai už tai, kad dar kartą bedėjai pirštų į tiesą. Taigi mes puikiai žinome, kas vyksta ir Silvi dabar teks nuspręsti, ką mums daryti su tomis ataskaitomis bet iš tiesų čia kokybės nemažai tose ataskaitose ir na, nuspręsime, ką mes darysime. Nenorėčiau vilkinti diskusijų. Dabar Bodu Ferrero pasisakys. Bodil Ferrero. O po to komisija pasisakys. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti už pristatymą. Iš tiesų buvo labai naudinga išklausyti situacijos, kaip viskas vyksta įvairiose srityse tose šalyse. Uh, Ir iš tiesų niekuomet nemaniau ir netikėjau, kad tai yra saugio šalis. Netgi mano šalį galima įvardinti saugia, tačiau yra tokių, kurie nenori irgi ten vykti. Tai kažin ar tai yra saugi šalis. Aš manau, kad žmonės nusipelnė, kad kiekviena situacija būtų žurnalizuojama atskirai Ir taip pat norėčiau pasakyti, jog sutinku su tuo, ką sakė ponas Deprė. Mes viską darome neteisingai. neteisingai. Pirmiausia, turėtumėme išanalizuoti padarinius prieš pritaikant tokį sprendimą ir tik tada panalizuoti patį siūlymą ir sprendimą. Ir taip pat reikia pagalvoti apie tai, kokios, kokias išvadas galėtumėme padaryti. Man išvados yra aiškios. Uh, saugių šalių sąrašo reikia atsisakyti ir pasirūpinti, kad kiekvienas atvejis būtų apsvarstomas atskirai. Tokia te, tokios teisės nusipelnė visi. Ir įvairios šalis la, skiriasi Turkija tikrai nėra saugi šalis, bet ir kitos nėra saugios tame sąraše. Taigi man įdomu, kokias padarysite išvadas tos ataskaitos pagrindų. Mano išvada yra labai aiški. Būtent, kad turime tiesiog atsisakyti to kilm, nesaugios kilmės šalių sąrašo. Ačiū, Bodil. Pone Dati, Roberta, jūs pasisakysite ponios Dati vardu? Taip. Atsiprašome, kad ji negalėjo atvykti laiku ir aš paskaitysiu jos pasisakymą prancū, prancūziškai. Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, aš pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Noriu padėkoti kalbėtojai. Mes nekartą kartu su pone Gijom pranešėjais, šešėliniais pranešėjais sakėme, koks svarbus yra ESO vaidmuo ir pasirinktas metodas, kad būtų sudarytas tinkamai šis saugių kilmės šalių sąrašas. Tai yra e, svarbiausias etapas prieš įtraukiant bet kokią šalį į saugių kilmės šalių sąrašą. Aš norėčiau, kad tas sąrašas būtų kuo ilgesnis, kad būtų galima efektyviai jau naudotis įgyvendinti mūsų migracijos politiką. Buvo labai svarbu, kad žinotumėm kuo daugiau informacijos apie tas septynės valstybės, kurias pasiūlė Europos komisija, kad jas galėtume laikyti saugiomis šalimis. Tačiau gaila, kad abejonės. Uh, kad, e, kurios buvo pareikštos tiek ilgai nebuvo išsklaidytos dėl Turkijos. E, mes <laughs> esame nusprendę pasirinkti tam tikrą metodą, kaip elgtis. Turime atsižvelgti iškylančius politinius ir diplomatinius iššūkius. Mes, teisėkuros proceso dalyviai, turime padaryti viską, kad dėrybos baigtųsi, nes jos yra pernelyg ilgai užsitęsusios. Tad kreipiuosi į pirmininkaujančią Maltą, kad ji iš tikrųjų pasistengtų padaryti viską, kad būtų vėl diskutuojama dėl šio reglamento, kuris iki šiol e, nėra tinkamai aptariamas, e, nes nenoriu vartoti to žodžio blokuojamas. Tad manau, kad šis klausimas labai svarbus mūsų piliečiams, todėl komisija turi imtis visos tenkačios jai atsakomybės. Ačiū. Uh, Ačiū, Roberta. Tikrai labai naudinga buvo išklausyti visų šešėlinių pranešėjų nuomonių. Dabar žodis uh, komisijai ir po to ponegijom padarys išvadas. Ar kažkas iš komisijos nori pasakyti? Aš suprantu, kad visų problemų neišspręsite, bet galbūt galėtumėte irgi pasisakyti šiose diskusijose. Labas rytas. Su susidomėjimu išklausėme pono Lūtino šiandieną ir šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Komisijos pozicija e, yra iški, mes pateikėme pasiūlymą prieš kurį laiką ir tuo metu mes e, įvertiname tai, kad septynios šalys siūlomame sąraše tenkina sąlygas, kurios yra numatytos pagal prieglopšio procedūrų direktyvą ir kad jos gali būti laikomos saugiomis kilmės šalimis. Uh, priežastis, kodėl mes manome taip, yra pateikiamos, išdėstamos paškinamėjame rašte ir konstatuojamosiose dalyse šio pasiūlymo. Taigi esame labai dėkingi ESO in, už jų indėlį ir manome, kad tai yra puikus pagrindas e, teisėkros institucijoms priimti sprendimą šio klausimu, bet kol kas viskas priklauso nuo teisėkros institucijų kokį sprendimą jos priims ir daugiau komentarų aš neturėčiau. Ačiū. Okay. Thank you. Okay, thank you, thank you for, uh... Dėkoju. Mes, aišku, suprantame, kad neįmanoma išspręsti visų problemų vienu pasisakymu, bet bent jau tokia pas mus taikoma procedūra. Taigi ačiū, kad pasisakėte. Dabar žodis Ilvygijom. Na, šių pranešimų, e, šių pranešimų vientisumas negali būti kvestionuojamas ir ataskaitų patikimus negali būti kvestionuojamas. Dėkojame už jas ir mes atsižvelgiame į tai, kokia situacija yra šiose šalyse ir aišku, šia priimtas politinis sprendimas. Dabar paprašysiu Silvy papasakoti apie tai, kaip mes toliau ką darysime. Prašau. Labai trumpai. Mes su kolegomis esame ilgai diskutavę šiais klausimais. Ir štai čia e, girdžiu tas, e, tas pastabas, kurias yra išsakę ir kolegos. Buvo atliktas iš tikrųjų didžiulis darbas, ar daug jo lieka, tad galima suprasti, kodėl tiek to laiko reikia toms ataskaitoms parengti. Net ir dabar, tam vėlyvam etape, uh, E, tos ataskaitos yra labai svarbios, nes mums tai padės. Jeigu vieną gražią dieną turi atsirasti tas saugių kilmės šalių sąrašas, mes galėsime geriau žinoti, kaip tą sąrašą sudaryti. Tai ir yra mūsų darbo prasme. Dar kartą noriu pasakyti. Aš manau, kad mūsų sunkumai būtent didžiausiai ir buvo sutiję su tuo, kad mes nesuvokėme, kad uh, Europos saugių kilmės šalių sąrašas ir to sudarimo metodas turės įtaką visam migracijos procesų ir migrantų srautų valdymui Europos Sąjungoje. E, tad sunkumų ir kilo daugiausia dėl to, kad nebuvo suprasta iš karto, kad siūlymai buvo pateikti būtent dėl to. E, Prieglopstis, prieglopščio teisė turi būti išsaugoti tokie dalykai, tačiau turime primti reikiamus sprendimus. Aš minėjau svarbiausius elementus. Šiandien e, apie juos turbūt detaliai nediskutuosime, grįšim prie jų vėliau, tikiuosi. Tai, bet iš tikrųjų matome, kad to blokavimo esama pakankamai stiprų. Libe komitetas dėstė labai tvirtai savo poziciją. E, mes turėjome tikrai plataus užmojo tikslus, trilogas prasidėjo ir dėl keturių skyrių buvo pradėtos diskusijos, dėl, dėl dviejų tų skyrių kyla labai rimto blokavimo. Be viso kito, pavyzdžiui, ta mintis, kad būtų galima atsisakyti nacionalinių sąrašų, e, ne, nenorima tų sąrašų atsisakyti, sudarius vieną bendrą ES sąrašą. Tačiau nacionaliniai sąrašai e, neturėtų juk egzistuoti, jeigu turime bendrą ES sąrašą, bet čia tebėra dar labai daug blokavimo. Tad manau, kad turėsime iš tikrųjų Libio komitete pasitarti, kaip dirbti toliau. Mes manome, kad tas sąrašas turėtų būti labai reikliai sudarytas, turinio reikalavimai turėtų būti labai aiškus, turėtume priimti taip pat ir procedūros reglamentą kuriame būtų atspindėtas e, turinys to dokumento, kur kalbėsime apie saugių kilmės šalių sąrašą. Mes e, dirbame su šešėliniais pranešėjais. Ta, ta, sąranga to dokumento turi būti aiškiai detalizuota. Ten mūsų siūlomame reglamente taip pat, ar komisijos siūlomame reglamente, tai taip pat turi atsispindėti. Ačiū. Ačiū Silvijai, man atrodo, kad diskusijos buvo labai daudingos bandant apsvarstyti šį bendrai sąrašą. Dėkoju pranešėjai už tai, kad ji pabrėžė ir paaiškino, kodėl ši koncepcija vis dar yra svarbi. Na ir aišku, dabar vyks trilogo posėdžiai, bet džiugu, kad įvyko tikrai sąžiningos ir atviros diskusijos apie tai, kaip tai yra vertinama. Na ir aišku, mes tikrai negalime kvesionuoti ataskaitų patikimumo. Taigi dėkoju ponui Lūtinui, dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų pasisakymus. Yra 7 minutės po 11. Kitas klausimas yra institucinė prasme labai svarbus mūsų komitetui praktinė ir politinė prasme svarbus ir jį pradėsime svarstyti pusė dvylikos, nes reikia sulaukti kolegų iš tarybos ir komisijos. Kol kas jų nėra dar reikia, kad visi dalyvautų tose diskusijose, dėl to skelbiu pertrauką, e, darbą tęsime lygiai pusė dvylikos. Taigi pusė dvylikos kviečiu visus sugrįžti ir tada ir pradėsime svarstyti 16 darbo tvarkės klausimą. Pusė dvylikos. Ačiū.

Colleagues, we uh, move to point 16, which... Kolegos, pernėme prie 16 klausimo. Kaip žinia, tai yra labai svarbus ir jautrus klausimas. Ir dabar visi kolegos susirinko, kaip sikis pusė dvylikos. Dėkoju už kantrybę, už tai, kad palaukėte, kol prasidės šio klausimo svarstymas. Uh, Kolegos, kai kurie tikriausiai žinote gan daug apie tai, kitiems tai nauji dalykai, tai aš trumpai pristatysiu ir paaiškinsiu, apie ką eina konkrečiai kalba. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, apie tai bus kalbama ir koordinatorių posėdyje, kuris vyks po šio posėdžio, bet labai svarbu, kad mes surenktumėme skaidrės, išsames diskusijas šiandieną komitete, kad e, būtų aiški kryptis kitame posėdėje. Kaip žinia, Danijos pagal Danijos protokolą 22 Danija jau nebegalės dalyvauti Europole nuo 17 metų gegužės pirmosios dienos, kuomet naujasis Europolo reglamentas įsigalios. Referendumas Danija gruodžio mėnesį 15 metais buvo neigiamas Ir po to įvyko neformalios diskusijos tarp Danijos institucijų ir Europos komisijos tam, kad būtų surastas kelias, kaip Danija, ir aš cituoju, galėtų būti kiek galima artimiau asocijuota su Europolu. E, citatos pabaiga. Šios neformalios diskusijos, jų pabaigoje, gruodžio 15, buvo parengta bendra, bendras prezidento pirmininko Junkerio, pirmininko Tusko ir Danijos premjero pareiškimo. Šiame pareiškime yra siūloma tam, kad būtų išvengta operatyvinių spragų, kad naujas Danijos asociavimas prie Europolo vyktų pagal operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą, kuris būtų pasirašytas tarp Europolo ir Danijos iki 17 metų gegužės pirmosios dienos, taigi dar pagal dabar veikianti Europolo tarybos sprendimą. Taigi, kolegos, Teisinis kelias reikštų, kad būtų dvi nuoseklios teisėkros procedūros, šiandien pirmąją ir kaip sėkis ir aptarsime. Ir tokiu būdu pirmiausia Danija, Danija pateks į sąrašą, su kuriuo Europolas yra pasirašęs ar gali pasirašyti tarptautinio bendradarbiavimo susitarimus. O antras dalykas tai būtų operatyvinio bendradarbiavimo susitarimas tarp Europolo ir Danijos, kuris irgi bus pasirašyta, būtų pasirašytas. Tada e, su Europos parlamentu būtų konsultuojamasi dėl abiejų pasiūlymų. Aišku, kaip daugelis jūsų žinote, kalba eina apie tarybos įgyvendinamį sprendimą, kuris susijęs su trečiuoju straipsniu laikotarpiu iki Lisabonos, kaip žinia, daugelis esate su juo susipažinę. Taigi, laikas, laiko turime nedaug ir siūlomas sprendimas, kaip žinia, kelia daug ir politinių bei teisinių klausimų. Taigi, turime šiandieną pakalbėti, kiek galima atviriau apie tai ir numatyti tolesnius veiksmus, kaip būtų galima išspręsti šį politinį institucinį klausimą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną išklausysime komisijos, pirminkančios valstybės ir Danijos institucijų pareiškimus. Džiaugiuosi, kad e, buvo pasirinkta šiam posėdžiui ir aš buvau, turėjau šiek tiek tokių susitikimų. Bet labai svarbu, kad ir šio komiteto nariai aiškiai pasakytų, ką jie apie tai mano Pirmiausia, žodį suteiksiu Europos komisijai, pirmininkančiai valstybei, o po to Danijos vyriausybės atstovui. Tai yra aukštas pareigas užinantis valstybės tarnautojas, kuris papasakos apie operatyvinės saugumo, operatyvinius saugumo aspektus Danijai. Taip pat kolegos minėjau, kad koordinatorių posėdis įvyks po šio posėdžio ir tame koordinatorių posėdėje mūsų koordinatoriai nuspręs, dėl įvairių klausimų ir iškart norėčiau įvardinti juos, kad būtų visiškas aiškumas diskusijose. Bus primamas sprendimas, kai renksime nuomonę, būtent kas bus nuomonės autorius. Taip pat koordinatoriai turės nuspręsti, ar renksime prašysime teisininkų išvadų šiuo klausimu. Teisininkų išvada, išvados bus rengiamos mūsų teisininkų. Skubiai nenorime vilkinti proceso, jeigu bus nuspręsta prašyti tų išvadų. Toliau parlamentas mūsų prerogatyvos e, būtent galbūt parengti kokią tai rezoliuciją, kur būtų aiškiai išdėstyta, kokie yra parlamento prioritetai, kad tai yra išskirtinė situacija Iškart pasakau tuos dalykus, nes jie yra svarbus prieš diskusijas, kurios dabar įvyks, kad kolegos suprastų, dėl kokių klausimų koordinatoriai turės apsispręsti. Taigi, po šios įžangos man džiugu suteikti žodį Europos komisijos atstovams. Pirmiausia, Luigi Sereko pristatys komisijos poziciją. Šiuo svarbiu klausimu, Luigi, žodis tau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas visiems Libė komiteto nariams. Pirmininkas jau pristatė temą. Tai aš nekalbėsiu apie 22 protokolą ir apie tai, kad komisija visapusiškai gerbė demokratišką Danijos tautos pasirinkimą referendume, kuris įvyko 15 metų gruodį. Referendumo rezultatai nuo 17 metų gegužės pirmosios dienos, kuomet Europolo reglamentas įsigalios, Danija jau nebebus Europolo nare, priešingai nei kitos valstybės narės. Ir dėl to ji laikoma trečiaja šalimi Europolo kontekste. Tai reiškia, kad Danijai negalioja Europolo reglamentas ir dabar mes nuo gegužės pirmosios dienos jau neturėsime teisinio pagrindo bendradarbiavimui tarp Danijos, Europolo ir 27 valstybių narių. Taigi, politinis sprendimas turi būti priimamas į tai atsižvelgiant ir bandant skubiai išspręsti šią situaciją visų labui, įskaitant ir Danijos piliečius. Aš nepristatinėsiu sudėtingos saugumo situacijos, su kuria susiduria Europos Sąjunga. Ir bandoma surasti geriausias sprendimas. Saugumo situacija turi ES matmenį, taigi reikalinga, kad visos valstybės narės būtų aktyvios ir galėtų pasinaudoti šią turimą ES priemonę. Ir dėl to ir Danija neturėtų tapti mirties tašku ir kalbant apie teisės saugos institucijų bendradarbiavimą. Taigi, tai yra labai svarbus teisės saugos bendradarbiavimo partneris ir vienas iš Europolo domenų bazių rengėjų ir institucijų, kurios pateikia duomenis, taigi kalbant apie bendradarbiavimą pagal Europolo informacinę sistemą. Danija, vertinant su kitomis valstybėmis narėmis, užima septintą vietą, tai yra aukšta vieta. 1200 e, e, įnašų buvo padaryta praeitais metais, dalyvavo Danija 25 iš 29 e, Europolo centrų veiklų, tai iš tiesų tas dalyvavimas tikrai labai aktyvus, taip pat Danija labai yra pasirengusi tapti viena iš svarbiausių Europos eksport, ekspertų platformos dalyvių. Uh, Visą tai turint omenyje, kaip sakė pirmininkas, pirmininkas Junkeris kartu su pirmininku Tusk ir Rasmusenu, Danijos premjeru, nusprendė, kad reikalinga, reikalingas bendradarbiavimo susitarimas, kad poveikis Danijos išstojimui iš Europolo būtų minimalus nuo gegužės pirmosios dienos, mes manome, kad labai svarbu numatyti bendradarbiavimą tarp Europolo ir Danijos esminiuose srityse, kad ES ir Danija išliktų atsparios saugumo grėsmėms. Bendrojoje gruodžio 15 de dienos deklaracijoje yra numatytas toks susitarimas, kuris konkrečiai skiriamas Danijai ir jokių būdų neprilyksta visateisiai narystiai Europole. Ten turi būti numatytas pakankamas operatyvinio bendradarbiavimo lygmuo su Danijos teisės saugos institucijomis. Taip pat kalbant ir apie atitinkamų duomenų pakeitimą arba galimybę taikyti kitus saugiklius. Taip pat tas numatomas susitarimas negali numatyti tiesioginės prieigos Danijos institucijoms prie Europolo duomenų bazių repozitoriumų arba visapusiško dalyvavimo Europolo operatyvinėje veikloje. Danija, kaip trečioji šalis šiame kontekste, taip pat negalės dalyvauti priimant sprendimus Europolo valdančiose institucijose. Tas susitarimas, apie kurį kalbame, priklausys nuo Danijos nuolatinio ir testinio dalyvavimo ES, Šengeno zonoje ir Danijos įsipareigojimo visapusiškai įgyvendinti Danijos įstatymus ir direktyvą dėl duomenų apsaugos policijos srityje nuo 17 metų pirmosios gegužės dienos ir nuo Danijos galimybės taikyti teisingumo teismo sprendimus ir duomenų apsaugos pareigūno atsižvelgti jo kompetenciją. Europolas, taryba ir Danija pradėjo reikiamas teisinės procedūras ir mes imamės visų veiksmų, kad procesas įvyktų greitai, atsižvelgiant į naują susitarimą, kuris uh, turėtų įsigalioti nuo gegužės pirmos dienos arba ko galima greičiau po tos datos. To siekiame tam, kad minimali, maksimaliai būtų sumažinta ta spraga tarp pirmosios gegužės dienos ir nu, to, tos datos, kuomet įsigalios būsimas operatyvinis susitarimas. Aš suprantu, kad mūsų kolegos Danai irgi ruošiasi šiam procesui, perkelia ES duomenų apsaugos teisės aktus, kurie kas turėtų būti padaryta iki gegužės pirmosios dienos, bet kolega iš Danijos, aišku, daugiau tai pakomentuos. Taigi, mes žinome, kad Danijos piliečiai mano, jog Europolo bendradarbiavimas su Europolu yra svarbus prioritetas, taigi dėl to mes ir siekiame kartu sprendimo, kad e, užtikrintamas būtų piliečių saugumas e, tarybos sprendime yra Danija įtraukiama į sąrašą šalių, su kuriomis pirmiausia ES turi pasirašyti susitarimą, Europos, Europolas turi pasirašyti susitarimą ir šiandieną mes norėtumėme išklausyti parlamento narių komentarus labai atidžiai, kad galėtumėme juos atsižvelgti, kuo galima ankstesnėme etape dėrybose. Taigi mes laukiame parlamento narių pasisakymų. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, panas Reka. Dabar tiksiu žodį tarybos atstovams. Silibert, prašau. Pirmininkė, garbėjai nariai, laba diena. Dėkuoju už kvietimą į posėdį. Ketinu pasakyti štai kaip. Pirmiausia, aptarsime žingsnius, kurie daromi po deklaracijų, kuri buvo padaryti gruodžio mėnesį. Komisija kalbėjo apie deklaraciją po to pateiks tam tikrų faktų, kurie parodo, kaip Danija, kad Danija vaidina svarbu vaidmenį Europolė, kad labai svarbu išlaikyti tą vaidmenį, kad būtų užtikrintas Europos saugumas ir toliau kalbėsiu apie kitus žingsnius, kurių reikės einant toliau. Taip pat norėčiau aiškiai pasakyti, jog šiame posėdė dalyvauju Visų pirma, norėdamas išgirsti visus gerus pasiūlymus ir komentarus, kokiu jūs galite pateikti. Ir taip pat norėdamas tos komentarus perduoti toliau. Taigi, kokiegi tie žingsniai? Procedūra prasideda nuo 16 metų gruodžio 15 dienos deklaracijos ir ten sakoma, kad komisija ir Danija sieks imtis procedūrų kaip manoma greičiau ir imsis visų veikimų veiksmų, įskaitant bendravimą su atitinkamais institucinis veikėjais. Europolo sprendimo 26 straipsnėje, kur aptariamas yra Europolo bendrabiavimas su kitomis šalimis, numatomas yra sąrašas, kuris sudaro valdyba. Ir valdyba skubiai baigė savo dienas procedūras ir parašė laišką, kurio raginama Daniją įtraukti kaip trečią šalį. Šį laišką atsakingas valdybos narys gruodžio 21 dieną praėjusiu metu išsiuntė tarybai. Iškart po to taryba ėmė savo procedūrų ir prieėmė įgyvendinimo sprendimą, kurį perdavė Europos parlamentui šių metų sausio 5. Ir tuomet, gerbimi nariai, norėčiau pa pailustruoti, kaip naudinga dalinti informaciją tarp Danijos ir Europolo. Europolo informacinė sistema, EIS. Tai yra taip pat pagrindinė ir Europol domenų bazė. Matome, kad e, per metus Danija atliko daugiau 90 tūkstančių paieškų šioje domenų bazėje ir tuo užėmė ketvirtą vietą tarp valstybių narių, neranguojant jų pagal dydį. Taip pat minėti buvo kontaktiniai centrai, focal points, ir Danija dalyvauja 25 iš jų. Ir ne tik yra tiesiog narė Danija, tačiau aktyviai dirba. Toliau CNR, informacinė sistema. Danija jie aktyviai naudojasi, šimtais metais buvo pasidalinta per 15 tūkstančių žinučių per šią sistemą. Ir matome, kad yra didžiulis išaugimas nuo 15 metų. Matome taip pat teisės peticijasi su parlamento ir tarybos raginimais geriau informaciją. Toliau dar kalbant apie CNR informacijas, Danija labai aktyviai dirba prioritetinės rytise, pavyzdžiui, vagystės, terorizmo bei nelegalios migracijos rytise. 16 metais Danija padeda 25 procentų visų žinučių, kurios buvo susijusios su plėšimais. Terorizmo srityje Danija 60 procentų padavė su žinučių, kurios susijusios su terorizmu, o nelegalios migracijos srityje 13 procentų visų žinučių buvo susijusios su Danija. Tad e, aiškiai matome išvadą, kad Danija tikrai labai aktyviai dalinasi duomenimis per Europolą. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų jokių veiklos trukdžių nuo gegužės pirmos dienos. Ir čia Norėčiau perėti prie trečiosios savo pasakymo dalies. Tolesni žingsniai. Turint galvoje, koks skubiai svarbus šis klausimas ir taip pat turint galvoje laišką, kurį taryba atsiuntė garbėsios parlamento rūmams, buvo paprašyta, kad parlamentas kaip manoma greičiau pateiktų nuomonę ir jei įmanoma, tai padarytų per mėnesį. Kaip pirmininkas jau labai gerai pastebėjo, po to eisime prie antrojo etapo – būtent prie pačio susitarimo. Dėrybų rezultatus turės patvirtinti Europolo vadyba, valdyba atsiprašau, ir tai bus pristatyta tarybai. Tuomet taryba priims savo sprendimą ir tuo metu bus taip pat konsultuojamas Europos parlamentu. Baigus šį žingsnį, Europolas ir Danija galės pasirašyti ir sudaryti susitarimą Tikimės, kad taip paiks padaryti iki gegužės pirmos dienos. Pana Soreka jau kalbėjo apie protokolo 22 svarbą. Taip pat buvo aptarta, kad norint, e, norint Daniją pilnai dalyvauti Europolo veikloje, reikia pasinaudoti procedūrą, kuri ten numatyta. Danija neturės prieigos prie sprendimų priimų sistemos ir ten tiesiog nedalyvaus. Tačiau pagal vėliau ateities sudarysimą e, bendramiausią sutarimą dalinsis informacija ir todėl nebus jokių veiklos vykdymo trukdžių. Gerbėjai nariai, tuo baigsiu savo kalbą. Dėkoju už galimybę pristatyti šį tarybos įgyvenamą projektą ir tikiuosi, kad bendrabėsime šio skubio klausimą. Labai ačiū. Dėkoju. Galėsime panagrinėti šiek tiek daugiau Danijos atveju, ne Mikkelson, prašau. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi šiandien galėdama būti čia, šiame posėdėje. Ačiū kad, komitetui, kad pakvietė Danijos administracijos atstovus dalyvauti šiame susitikime. Kaip kolegos jau minėjo, Yra priežasčių, kodėl Danija negali dalyvauti e, e, Europolo reglamente nuo gegužės pirmos. E, bus taikomas 22 protokolas. Tai reiškia, kad Danija nėra saistoma Europolo reglamento ir jo taikymo ypatumų. Europolo E, naujos nuostatos buvo viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl Danijos administracija po referendumu vykusio 15 metų rugsėjo 3 nusprendė trauktis iš šio e, e, susitarimo. Referendumo rezultatas buvo neigiamas, reikia pasakyti, kad Danijos administracija gerbė Danijos referendumo rezultatus. Danijos vyriausybės nuomonė, tas neigiamas rezultatas šiame referendume nereiškia, kad uh, bus atmetamas tas svarbus darbas, kurie, kad bus atmestas tas darbas, kurį atlieka Europolas. Parlamentas remia vyriausybės pastangas parengti bendradarbiavimo dokumentus su ES. Visos politinės partijos, įskaitant tas, kurios vykdė kampaniją prieš pasikeitimus, remia šį sprendimą, kuri, kuris buvo pasiūlytas gruodžio 15 dienos pareiškime. Vidaus saugumas ES yra visų bendra atsakomybė. E, glaus bendradarbiavimas tarp valstybių narių, teisės tvarkos, teisės saugos struktūrų yra svarbus dalykas bendram ES saugumui. Europolas vaidino esminį vaidmenį, e, užtikrinant keitimus informaciją tarp ES e, teisės tvarkos struktūrų. Europolo nare Danija buvo nuo tada, kai Europolas buvo įsteigtas pagal Europolo konvenciją. Metų metus Danija lojaliai ir visapusiškai dalyvavo Europolo bendradarbiavimo schemose. Um, Danija, kaip jau buvo ir pasakyta, buvo viena iš svarbiausių informacijos teikia Europolo informaciniai sistemai. Be kita ko, 2014-2015 metais Danija buvo viena iš tų narių, kurie atliko daugiausia studijų pateiktų EAS sistemoje. T bendradarbiavimas yra su ES vienas iš svarbiausių dalykų ir su kitomis, taip, su atskiromis valstybėmis narėmis tam, kad būtų galima užtikrinti ES vidaus saugumą. Mes manome, kad mūsų bendras tikslas turi būti ir toliau tęsti artimą bendradarbiavimą tam, kad būtų galima kovoti ir užkirsti kelią e, organizuotam nusikalstamumui ir terorizmui. Europos Sąjungoje e, Danija netaps ta vieta, kur jokios bendradarbiavimo programos nevyksta ir kur nieko ne, nėra daroma e, bendradarbiavimo su teisėkuros struktūromis ES labui. Taip nebus. Danijos vyriausybė su komisija kartu bendradarbiautamos rado sprendimą. Pritarėme Europos komisijai, kad iš tikrųjų reikia parengti tokį susitarimą, kuris minimizuotų neigiamą poveikį Danijos saugumui. E, tas susitarimas, kaip jau buvo pasakyta, padės bendradarbiauti su Europolu Danijai, nors tai ir nebus visa teisė ir pilna narystė. Tai padės pagrindus tolesniam bendradarbiavimui tarp Danijos ir Europolo. Kaip minėjo Europos komisijos atstovai, Danija įgyventins direktyvą dėl duomenų apsaugos iki 17 metų gegužės mėnesio ir tam siūlymas bus patvirtintas netrukus šalies parlamente. Susitarimas taip pat turi būti baigtas rengti iki gegužės pirmos dienos, kai baigsis Europolo reglamento taikymas. Mes matome, kad darbų kalendorius yra labai intensyvus, turim pasilikti pakankamai laiko atlikti visom reikiamam analizėm ir aptarti dokumentų projektus. Danijos vyriausybė teiks visą pusę pagalbą, kurios galėtų prireikti ir būsime pasirengę atsakyti į visus klausimus, kurių galbūt turės mums ES. Ačiū. Ačiū visiems, sako pirmininkas, visiems trims. Šeši kolegos nori kalbėti. Gal dar kas nors norėtų būti trauktas į kalbėtų sąrašą? Gal galėtumėte neviržyti dviejų minučių pasisakymo laiko, kad dar spėtume išklausyti mūsų prelegentų atsakymus, o paskui reikės dar apibendrinti e, visą išgirtą informaciją. Kolega Dijas Demera, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau grįžti prie to fakto, kad jūs puikiai paaiškinote visus už ir prieš šio klausimų. Jūs kalbėjote apie formą ir apie turinį. Kai dėl pačios formos, aš manau, kad atsargumas ir kuklumas būtų tie žodžiai, kuriuos čia turėtume vartoti. Ir kalbu kaip Europos parlamento deputatas, kuris šioje srityje turi patirties, nes aš buvau pranešėjęs reikiant tarybos sprendimą. Tai buvo tas sprendimas, kuris juridinių požiūrių uh, yra svarbus Europolui ir jo veiklos apriepčiai. 2017 gegužės 1 įsigalios tas uh, siūlomas naujas reglamentas, dėl to sėkiau, kas vyksta taryboje ir komisijoje. Man įdomu buvo išgirsti Danijos vyriausybės atstovės nuomonę taip pat. Tad um, norėčiau pabrėžti štai ką ir galiu teikti tai kategoriškai. Uh, Danija yra viena iš esminių valstybių užtikrinančių ES saugumą. Danija yra labai svarbi saugumo užtikrinimui. Aš taip pat manau, ir čia nenoriu dėstyti jokių super drąsių hipotezių, aš komisija, taryba ir parlamentas galbūt turėtų pagalvoti apie tarp institucinį sustarimą. Mes žinome, kaip viskas vyksta, apie tai buvo šiek tiek paminėta. Noriu pabrėžti tai, jog gerbiu sprendimą, kurį priėmė Danijos piliečiai. Tai buvo padaryta gruodžio trečią dieną, surengus referendumą. Man teko garbė ilgai diskutuoti su savo bičiuliu kuriuo žaviuosi, Mortinas Petersinas. Yra tas mano bičiulis, jis puikiai pažįsta uh, Europolą ir yra savo šalies patriotas. Aš du kartus buvau su juo susitikęs, buvau susitikęs du kartus su Danijos ambasadoriumi. Ir praėjusią savaitę man teko taip pat garbė susitikti su teisingumo ministru. Tai reiškia, kad aš tikrai žinau visus šio klausimo aspektus. Manau, kad e, aptartos įvairios schemos buvo ir yra neblogos. Turime e, veikti nedelsdami, kadangi teisėkuros reformos bus reikalingos dvi ar netgi trys. Tos reformos turi būti įgyvendintos iki gegužės pirmos dienos. Viso to tikslas yra užtikrinti ir toliau, kad Danija vaidins saugumo srityje tokį pat svarbų vaidmenį. Pone pirmininkė, laikysiuosi man tenkančio pasisakymų laiko, nes norėčiau pasakyti, kad deklaracija yra gera, tarybos sprendimo pakeitimas, kad Danija nors ir nebūtama Europolo narė būtų bendradarbiaujanti sklandžiai valstybė, yra svarbus sprendimas. Tas operatyvinio bendradarbiavimo sustarimas turėtų būti tikrai vienas iš svarbiausių dokumentų. Žinau, kokios yra jo ribos, o kadangi komisija nedaug nori komunikuoti šiuo klausimu, m, mm, gali kilti e, tam tikrų klaustukų. Bet iniciatyva yra sveikintina ir manau, kad tikslų pasieksime per numatytą laiką. Ačiū. Ačiū ponui Dies Demeram. Kolega Peterson, prašau. You, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu daniškai. Mėly kolegos, Danijai reikalinga jūsų pagalba. Susiklosti labai rimta situacija. Tikiuosi, kad galėsite padėti Danijai kuri visiškai pasitrauks iš Europolo, nu, gegužės pirmąją, kuomet įsigalios, įsigalios nuėsis Europolo reglamentas. Kaip žinia, ši situacija susiklostė po referendumo. kuris vyko praeitais metais. Tuo metu, kai vyko referendumas, Danijos rinkėjai buvo neteisingai įtikinti, kad Danija galės likti Europolo vis pilna teisė nare, kas nėra įmanoma. Visi su tuo sutinkame. Nei Danija, nei Europa nėra suinteresuoti, kad Danija visiškai būtų išstumta iš Europolo. Tokiu būdu būtų pakengta mūsų bendrai kovai su tarptautiniais nusikaltimais ir terorizmu. Šią sistemą suteikia mums antrailę prieigą prie Europolos. Mes e, esame kaip ir outsideris, o ne valstybė narė ir čia nėra optimali situacija. Taigi aš dabar pritariu tam, kad Danija išliktų Europole. Matyt, tas dalyvavimas nebus toks geras, kaip buvo anksčiau ir aš sieksiu, kad ir ateityje Danija galėtų tapti pilna teisė Europolo nare, nes tai naudinga Danijai ir visai Europai situacija, kaip sakiau, yra susiklosti dėl mūsų kalties ir aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti komisijai, tarybai ir parlamentarams. Ačiū Jums už tai, kad tokie supratingi esate. Mes pasistengsime išspręsti šią labai sudėtingą situaciją mano šaliai. Ačiū už supratimą ir tikiuosi, kad mums pavyks sėkmingai ir konstruktyviai bendradarbiauti. Ačiū. Pone Sibel. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad visi sutinkame, kad jeigu norime veiksmingai kovoti su organizuotais nusikaltimais ir daugeliu atveju tai, tai yra tarp valstybinio pobūdžio nusikaltimai, tam mums reikalingas bendradarbiavimas, kad veiksmingai galėtumėme kovoti su nusikal... tarptautiniais nusikaltimais nacionaliniu lygmeniu, nacionalinėmis priemonėmis. Ir tik nacionaliniais įro... parodymais mes to nepadarysime. Taigi tas bendradarbiavimas yra labai reikalingas. Visgi norėčiau pabrėžti ir praplėsti tą mintį, kurią išsakė kolega Pietersenas, nes tai yra labai politinis klausimas. Įdomu, ar mes visi, įskaitant ir Danijos politinės partijas, įskaitant ir piliečius, sutinkame ir sutarėme, kodėl tokį klausimą reikėjo kelti referendume. Ir bendrai mes turime pagalvoti apie tai, kaip rengti referendumus, kai jų rezultatas toks, kai dabar staiga reikia surasti tų įmantrių būdų, kaip Daniją išsaugoti Europole. Tai prieštarauja kaip ir referendumo rezultatui. Taigi aš manau, mes turime apie tai pamastyti, pamastyti apie tą politinį aspektą. Taip pat norėčiau paminėti ir kitą politinį aspektą. Aš visuomet supratau, kad jeigu esi klubo narys, tai turi žaisti pagal taisyklės, bet ES dėja taip nėra. Nekarta įvairiose srityse mes gauname optautus. Taigi vieni sako, taip, aš noriu būti klubo nariu, bet e, kita vertus aš norėčiau, kad čia man būtų taikomos kitokios taisyklės. Tai aš manau, mes turime iš naujo pamastyti apie tokį bendradarbiavimą. Ir dar vienas dalykas. Dabar mums tenka spręsti Danijos klausimą, apsimetant, kad tai yra trečioji šalis. Ir aš norėčiau sužinoti iš teisininkų, jau buvo tas dalykas paminėtas, kaip tą įmanoma padaryti ir kaip tą įmanoma suorganizuoti, kad būtų daugiau to teisinio iškumo. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, ką sakė kolega Pietersenas. Tai negali būti nuolatinis sprendimas. Aš sutinku, kad Danija uh, tam tikrą prasme turėtų dalyvauti Europole, aišku, nepilnateisiškai, taip kaip visos valstybės narės, tačiau aš norėčiau, kad būtų pasiektas susitarimas, padaromi kažkokie pareiškimai, išsakomos mintis, kaip Danija per ilgesnio laiko perspektyvą galėtų tapti pilnateisė Europolo nare ir kad per ateinančius 20 metų nebūtų taikomas toks šiek tiek iškreiptas sprendimas. Taigi, uh, Aš manau, kad mums reiktų pamastyti apie kažkokį saulėlydžio galbūt straipsnį, kad mes galėtumėme visapusiškų, visą, visą teisę narę Daniją padaryti Europole, kad nebūtų toliau taip daroma. Ačiū. Aš norėčiau išvadose pak, paliesti kelias jūsų mintis, nes jos bus svarstamos ir koordinatorių posėdė. Ačiū, Birgit. Da, dabar Kornelija Ernst. Ačiū. Akivaizdu, kad labai sudėtingas yra šis klausimas. Aišku, reikia gerbti referendumo rezultatą. Mes žinome, kaip buvo prieita prie to rezultato. Turime, aišku, dabar jį gerbti ir reikia spręsti atsiradusią problemą. Tačiau kitas dalykas yra tas, kad arba esi viduj, arba nesi viduj. Ir, aišku, teks labai nelengvas uždavinys dabar, kai yra toks išsamus susitarimas, kuris taiga pateikiamas referendumui, bet aišku, ne mums čia spręsti tą situaciją, tai yra nacionalinis reikalas. Europolas nėra tai, ką mes vienareikšmiškai kaip frakcija remiame, kaip žinia. Yra tam tikrų dalykų, kurie mums nepatinka, pavyzdžiui, Europolo kontrolės funkcija ir panašiai, bet kitas dalykas, labai logiškas dalykas, kad jeigu mes norime kovoti su tarptautiniais nusikaltimais, tai mums, aišku, čia reikalingas bendradarbiavimas. Mes visiškai to nekvesionuojame. Tai yra esminis dalykas ir mes turime ieškoti būdų, kaip su tais nusikaltimais kovoti. Kas mane stebina ir norėčiau, kad tai būtų paaiškinta, būtent kaip atrodys tas, tas susitarimas. Danija negaus prieigos prie duomenų banko, bet duomenimis keisis. Tai ką tai reiškia, apie ką čia mes kalbame, ar mes kalbame apie asmens duomenis, o kaip bus su duomenų apsauga. Viskas yra labai sudėtinga ir e, norėčiau tolesnių paaiškinimų, norėčiau teisininkų išvados. Uh, Tikiuosi, kad jos bus parengtos greitai, kad iki gegužės pirmosios dienos mes gautumėme paaiškinimus čia parlamente, paaiškinimus apie tą situaciją. Na, žinoma, reikia įvertinti, koks galėtų būti tas susitarimas. Aš sutinku šiuo atveju su socialdemokratais, mes norime surasti sprendimą. Uh, Europos parlamente buvo primtas vienbalsis sprendimas, kad toks susitarimas reikalingas, bet, na, mes tikrai jam nekliudysime, bet vėlgi čia mes įžengėme į pilkąją zoną ir galiausiai matome tuos dalykus, kurie mums nepatinka, tokia kelių greičių Europą, bet, na, tokia yra realybė. Bet gal galėtumėte paaiškinti daugiau ir norėčiau, kaip sakiau, teisininkų išvadų. Dėkoju. Ačiū. Ponas Vistesan. Mūsų frakcija visuomet gerbi nacionalinio apsisprendimo teisę. Tai reiškia, kad tautos Europoje turi teisę apsispręsti dėl to, kokią kryptimį nori, kad ES žengtų. Ir tai gali vykti įvairiais greičiais. Mes turime optautą Junktiniai karalystiai, Danijos optautą ir optautus kitoms šalims. Mes norėtumėme, kad susitarimas tarp Danijos vyriausybės ir tarybos bei komisijos būtų išsamesnis, nuseklesnis. Mes pritarėme susitarimui Europos, e, Danijos parlamente tarp įvairių politinių frakcijų, kad mes pritartumėme tokio susitarimo įgyvendinimui, įtraukimui į teisyną ir AKR frakcija remia šį procesą. Tikimės, kad jisai vyks sklandžiai ir greitai. Aišku, yra teisinių aspektų, kuriuos teks paaiškinti ir reikalingas deramas procesas, bet mes manome, kad Jis gali būti užbaigtas ir įgyvendintas iki tos svarbios datos, tai yra gegužės pirmosios. Ir aš ir EKR frakcija būtent laikosi tokios pozicijos. Ačiū, galiausia ponas Benston. Ačiū pirmininkė, aš irgi kalbėsiu daniškai. Aš norėčiau padėkoti toms frakcijoms, kurios remia Danijos galimybę vis dar dirbti Europolo rėmose, bet kaip ir mano kolega panas Petersenas, aš norėčiau pasakyti, kad tai B narystė ar C tipo narystė bus taikoma Danijai. Mes išgirdome, kad Danija negaus tiesioginės prieigos prie duomenų bazės ar operatyvinių veiksmų ir taip pat mes negalėsime dalyvauti ir valdyboje. Aišku, tai yra prasminga kasdieninėme darbe. Daugeliu tai yra suprantama, tačiau tai nereiškia, kad tas susitarimas, kurį turėsime, reikš nepilna teisę narystę Europole. Taigi tokia yra situacija ir tikimės, kad bus naujas referendumas ir mes galiausiai vėl galėsime dalyvauti Europole ir būti jo pilnateisiais nariais. Pirmininkas, ačiū. Man atrodo, visi pasisakymai buvo akivaizdus, jų turinys akivaizdus. Na, nežinau, ar reikia kokiu tai atsakymu, nes klausimų konkrečių kaip ir nebuvo užduota, buvo tik tai uh, pozicijos išsakytos, gal kažkas iš jūsų norėtų sureaguoti. Luidžius pirmasis, prašau, komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti nariams, kurie pasisakė, nes tai, ką jūs sakėte, tikrai yra labai aktualu mums. Dabar, kai mes matome, kad bus pasirašomas operatyvinis sutarimas su Europolu ir tai, kas sakėte, yra aktualu, ypač dėl duomenų apsaugos. Ir klausydamasis Danijos atstovų, supratau, kad policijos direktyva dėl duomenų apsaugos bus įgyvendinta Danijoje iki gegužės pirmosios dienos ir tai yra labai aktualu. Ir tai mus šiek tiek nuramina komisijoje, bei jūs nuramina. Tai, ką sakė ponė Sipel man atrodo, yra labai aktualu ne tik politinė prasme, bet taip pat aš ir saugumo prasme norėčiau tai akcentuoti, būtent tai, kad operatyvinis bendradarbiavimas turi ribotą laiką, terminą ir mes girdėjome, kaip svarbu, koks svarbus saugumo prasme Danija yra partneris ir per ilgesnį laiką mes tikimės pagerinti tą Danijos bendradarbiavimą su Europolu. Taigi turime pamastyti ir apie tai, kad tame susitarime reikia numatyti, kaip numatyti kokį peržiūros straipsnį ir pateikti ataskaitą ir tada matytumėme, kaip yra įgyvendinamas tas operatyvinis susitarimas. Taip pat suprantame, kad vienintelis kelias Danijai visapusiškai dalyvauti naujame Europolo reglamente yra pasinaudoti uh, procedūra, kuris numatytas 22 protokole, tai yra galimybių situaciją gerinti ir mes e, atviri tam, bet tuo pat metu turime pritaikyti 22 protokolą ir visus teisės aktus. Dėkui, pirmininkai. Um, Taip. Jeigu dar norite sureaguoti kitus klausimus, galima, prašau, trumpai. Labai ačiū. Tačiau pirmiausia, pasidžiaugti Demeiras išsakytais žodžiais, kurie pasakė kaip tikras politikas. Toliau dėl klausimų, kuris kelia ponė Sipel. Manau, ponas Orek jau tai atsakė dėl duomenų apsaugos. Be to, jei pažiūrėsime deklaraciją, pirmą jos paragrafą, štai ką pamatysime. sutarimas, kad bus daromas ateityje, turės užtikrinti pakankamą veiklos vykdymo lygį, įskaitant ir dalinimas duomenimis, kuriems taikomi būtų tikami saugikliai. Taigi, turiu galvoje sutarimo dvasę, tai turėtų nuraminti šis nuogastavimus. Dėkui. Ačiū, dėkoju mūsų trims svečiams. Norėčiau patikinti kolegas kad e, kolegos, taip pat Danija labai didžiai ruošiasi šioms procedūrams. O dabar trumpai pristatys, kas bus daroma toliau. Na, aš kaip komiteto pirmininkas negaliu komentuoti politinės situacijos, kuri vedė prie esamos situacijos. Bet ir vis tik aptarti žingsnis tolyn. Tai iš tikrųjų pozicija. Manau, patyrę nariai jau aptarė, visą tai paminėjo labai neblogai. Turim taip pat, ką sakė ankstesnių Europolo dokumentų pranešėjas. Dabar koordinatoriai turėtų paremti, pa, pa, tai yra paskirti pranešėją. Jeigu ponė arba Dijas Dimera arba kiti, kurie kalbėjo apie teisinę nuomonę, tai pasakytina, kad taip, tenka didelė atsakomybė, kad taip pat kuo greičiau, nes tikrai darbų grafikas labai įtemptas ir reikia tai atkreipdėmėsi. dėmesį. Vėlgi tai toks sprendimas, kurį turės priimti šiandien per postų koordinatoriai. Kas dar svarbu, kolegos? Danija taip pat turi prisimti rimtų įsipareigojimų. Ir mes jau kaip girdėjome iš komisijos pusės dėl policijos direktyvos perkelimo, taip pat dėl dalyvavimo Schengeno zonoje ir taip pat dėl teismų jurisdikcijų. Visą tai taip pat turi būti aptarta susitarime. Iš Libio komitetos pusės mes suprantame veiklos vykdymo poreikius, suprantame, kad reikia užtikrinti bendrabiavimą tarp Europolo ir Danijos, dėl operatyvinių priešų, dėl saugumo priešų, suprantame, kokie yra poreikiai, tačiau reikia nepamiršti to, apie tai buvo kalbė, šiandien kalbėta, tai, kad pasiūlymas, kas patiktais dabar šiuo metu yra, ne iki galo atspindi parlamento teisės. Na, kaip jau patyrę nariai kalbėjo, tai galima kitam tikrai šimtimi. Taigi, reikia skirti, skirti laiko ir rasti sprendimą, kad šį gyvenimą sprendimai taptų tinkama priemonė pagal reglamentą, kuris įgalios 7 metų gyvžės pirmą dieną reikės vėliau pagerinti sistemą. Tačiau dabar turime išimtinę situaciją. Ir tokia išimtinė situacija paskirsime pradėšėją ir dirbsime pagal koordinatorių sprendimus, kuriuos jie priims šiandien po pietų. Tad visi šie klausimai bus aptariami su koordinatoriais vakare. Dėkoju kolegoms už tai, kad apsvarstė ir suprantate, kad tai yra šimtinė situacija. Taip pat dėkoju svečiams už tai, kad vyko mūsų posėdė. Ačiū visiems už diskusijas. Tęsime toliau šį klausimą po koordinatorių posėdžio. Labai ačiū.